per colpa di Marcello sì. noi contattare subito Kolegė, kolegė. Gerbėmėjai kolegos, gerbėmosios kolegės, prašau visų susėsti. Burga, en pleine ville, alors même que le Parlement se réunissait en séance. Prieš metus e, teroristinis išpolis sugrėtė Strasbūrą per plenarinę parlamento sesiją. Mes prisimename šio teroristinio akto e, aukas, teroristinio islamistinio išpolio aukas, Antonio Megalici, e, Italijos žurnalistas, kuris buvo atvykęs į Strasbūrą, kad nušviestų Europos parlamento veiklą. Mm, mm. Lenkų kilmės Strasbūro gyventojas Bartoš Piotr e, Kamalnakbant, e, mechanikas dirbęs Strasbūrė, kilęs iš Afganistano, Paskal Verden, pensininkas. Ir nupunkšė be Samar turistas iš Tailando. Teroristai nesirenka savo aukų pagal e, tautybę, e, religinius įstikinimus, jie puola visą mūsų visuomenę. Todėl mes privalome išlaikyti vienybę ir ginti savo laisvės e, vertybės ir pagrindinius principus, e, kuriais yra grindžiama ES. Norime pareikšti savo solidarumą ir pagarbą taip pat ir visiems kitiems e, E, visoms kitoms aukoms ir jų šeimos nariams, e, Strasbūro gyventojams, prancūzų tautai, prašau visus, e, visus aukas pagerbti tylos minutę. Merci. Na kągi, galime dabar pradėti darbą. Dita Širanzova paprašė žodžio, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu čekiškai. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos. Prieš prasidedant e, mūsų plenariniam posėdžiui, aš norėčiau priminti Jums e, tragiškus įvykius, kurie vakar sukrėtė Čekiją. Šešių mano tautiečių gyvybė, e, tautie, šeši mano tautiečiai buvo nužudyti vienoje ligoninėje. Jų namuose, namuose jų laukė šeimos nariai ir draugai. Tai yra tragedija, kuri neturėjo įvykti. Ir aš norėčiau, kad mes paminėtume šių žmonių atminimą ir išreikštume savo užuojautą. Dėkuoju. Elena Lyci. Pone pirmininkė, gerbė kolegos, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad sudėkite man žodį, nes aš norėčiau priminti jums mano tautiečio, Italijos piliečio darbą. Jis buvo Erasmus programos tėvas. Domenico Lenarducci mirė praeitą savaitę, jam buvo 87 metai. Ir kaip jūs galite įsivaizduoti, jis paliko da, savo šeimą, jo visiems mums, mes tikrai visi jo pasigesime. Ir jis e, taip pat paliko ir uh, uh, paliko Europo europiečiams uh, savo žinę, kad žinia, kad mes turime daug, bend, mūsų vienyje sieja daug bendrų dalykų, kur kas daugiau nei tie, kurie mūsų skiria. Ir aš manau, kad mes turėtume šiandien uh, arba kitą laiką galėtume prisiminti jo atminimą. Užimtumo komitete mes paminėjome jo atminimą ir manau, kad mes Europos parlamente turėtume tą padaryti taip pat. Mes jau išsakėme savo užuojautą jo šeimos nariams ir aš norėjau su jumis šiandien, jums šiandien priminti, koks svarbus buvo Erasmus programos tėvo darbas ir koks svarbus yra jo atminimas. Dėkoju. Skelbiu lapkričio 28 dieną nutraukta plenarnė sesija, da, kad yra tiesiama. Ankstesnio posėdžio protokolas yra išplatintas, ar turite pastabų? Ne, jei pastabų nėra, tuomet tas protokolas bus laikomas patvirtintu keli e, skelbimai. Po to, kaip Šūcė Dubravska e, e, ir ponas Valija ir ponas Šmit buvo paskirti dirbti kitoje, jie paskir, Pana Šulce pakeis e, paminėti e, parlamento nariai nuo e, gruodžio pirmosios dienos. Šuslava Glavak pakeis ponę Šulcą nuo 2014 metų gruodžio pirmos dienos. Rumunijos kompetitingos institucijos man pranešė apie tai, kad Georgijov Vrat Nistoru pakeis Adina nuo Adoano Valien. Ir Luksemburgo kompetitingos institucijos man pranešė, kad Mark Angel buvo, buvo, pakeis Europos parlamente poną Schmidt ir kad jis pradės eiti savo pareigas 2012 m. gruodžio 10 d. Sveikiname šiuos naujus kol, kolegas, jie galės dirbti Europos parlamente naudodamiesi visomis teisėmis. Dabar galime perėti prie darbo atvarkės projekto. Pirmininkų suėgos da. Lapkričio 28 dieną da, pagal 57 reglamento straipsnį patvirtintas darbo tvarkės projektas buvo da, išplatintas. Žaliųjų frakcija paprašė kad po šiandienos diskusijos būtų parengta rezoliucija, kurią tvirtintume per pirmąją sausio mėnesio plenarnę sesiją. Suteikiu žodį ponui Lambers, kad jis galėtų pristatyti žaliųjų frakcijos prašymą. Prašome. Merci, monsieur le président. Nous vivons aujourd'hui un moment important. C'est le premier acte politique de la nouvelle Commission européenne. Et... Šis dokumentas yra labai e, svarbus visai ES politikai. Turiu pasakyti, kad e, komisija nusprendė pirmam pristatyti Europos parlamentui šį dokumentą. Manau, kad taip ir reikia elgtis demokratinėje e, santvarkoje. Ir mes rimtą komisijos dokumentą paremsime taip pat ir savo rezoliuciją, kuriame pristatysime parlamento vardu savo bendrą požiūrį į e, šią komisijos iniciatyvą, kaip ir kiekvieną teisėkuros iniciatyvą, tam, kad pabrėžtume, kad tai yra bendras e, projektas. Ir todėl aš ir siūlau per pirmąją sausio plenarinę sesiją e, svarstyti ir patvirtinti šią rezoliuciją. Dėkoju. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš? Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš? Tuomet balsuojame dėl pateikto pasiūlymo, kas pritarė pono Lambers, pritarė jo pasiūlymui, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taigi, po šiandienos diskusijos dėl Europos komisijos pareiškimo dėl Europos žaliojo kurso bus parengta rezoliucija, dėl kurios balsuosime per pirmąją e, sausio mėnesio plenarinę sesiją. Taigi dabar jau patvirtinome darbo tokias projektą ir dabar galime pereiti prie komisijos pareiškimo dėl Europos žaliojo kurso. Ir norėčiau padėkodamas Euro, Europos komisijos pirmininkiai poniai von der Leyen suteikti jai žodį. Merci Prego, beaucoup, merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš dvi savaitės daviau pažadą šiam parlamentui Pažadėjau Jums, kad mano komisija nešvaistys laiko. Ir praėjus voms, vos dviems savaitėms esame čia pas Jūs, pristatome pasiūlymą dėl Europos žaliojo kurso susitarimo. Europos žmonės pareikalavo ryštingų veiksmų, e, kovojant su klimato kaita. Europiečiai e, nori, kad jų balsas būtų išgirstas gatvėse ir e, per nuomonę reiškiamą balsavimo biuleteniuose. Būtent per juos ir jų vardų e, pristatome plataus užmojo žaliojo kurso susitarimą. Ir šiandien mes jiems sakome, mes jūs išgirdome, e, aišku, e, garsų jūsų balsą ir štai mūsų atsakas. Gerbiami parlamento nariai, Liepos mėnesį iš karto, kai buvau nominuota, akcentavau, kad e, kovo su klimato kaita politika bus mano programos svarbiausia ašimi. Balsuodami jūs atidavėte savo balsus už šią programą ir aš jums pažadėjau, kad e, artimiausiose etapuose šis e, susitarimas bus labai svarbiu e, mūsų žingsniu. Ir šiandien draugė su Francu Timermansu pristatome jums ir europiečiams Europos žaliai kursą. Esame čia šiandien taip pat dėl to, kad mums reikia jūsų. Šis pasiūlymas tikrai nėra darbo galutinis etapas, tai bendro kelio pradžia ir mes galėsime e, siekti pažangos tik su jūsų palaikymu. Gerbiami nariai, pristatėme ne tik viziją, kaip pasiekti, kad mūsų žemynas taptų neutralus poveikio klimatui žem, žemynų, tai planas žingsnių iki 2050 metų. Prireiks daugiau nei vienos kartos, kad tą tikslą pasiektume. Žinome, kad tas žalesis kursas turės būti keičiamas ir adaptuojamas bėgant metams. E, mūsų laukia labai ilgas ir tikrai sudėtingas kelias su kliūtimis, bet mes galime nustatyti nustatyti greitį, ritmą, pasiekti, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Ir žinome, kad tai įgyvendinama ir esame pasiryžę pasiekti sėkmės e, mūsų planetos labui ir siekiame užtikrinti galimybę gyventi joje. E, piliečiai ir verslas rodo mums kelią priekin. Praėjusį penktadienį 44 Europos didžiausi investuotojai, atstovaujantis 3, 6 trilijonus eurų turto, kreipėsi ES ragindami ją kiek įmanoma greičiau priimti teisės aktą dėl kovos su klimato kaita ir reikalingų veiksmų iki 2050-ųjų. Jie nori šių veiksmų, šio plano, jie teigia, kad tai jiems suteiks pasitikėjimo, e, apsisprendžiant dėl ilgalaikių investicijų, kad tai užtikrins atskaitomybę ir patikimumą. Todėl labai svarbus e, kertinis e, ramstis to žaliojo susitarimo bus 2020 metais pasirodysiantis pirmasis Europos klimato kaitos teisės aktas kad investuotojai galėtų renkti savo ilgalaikių investicijų planus. E, tame teisės akte bus numatyta, kaip sieksime netralaus poveikio klimatui žemynų, taip pat kaip mažinsime teršalų aplinkoje kiekį. Mūsų tikslai dėl 2030-ųjų nebus palikti e, atsitiktinumui. Planą lydės e, išsamus vertinimo planas, e, kur bus nurodyta, kame galime būti drąsesni. Kur ir kur, kuriuose sritise reikėtų būti atsargesniems. Steksime siekti plataus užmojo tikslų ir tuo pat metu išlikti realistais. Visa tai bus parengta kitų metų šalių konfer... 26 konferencijai, kuri vyks Glasgove. Europai Ir Europa sieks, kad visame pasaulyje atsirastų reikalingos taisyklės. Žinoma, kiekvienas žemynas turi rasti savo kelią čia. Tačiau tikslo, to paties tikslo turi siekti visi už pozityvius pokyčius reikia e, apdovanoti, skatinti, ne, nedaryti jiems kliūčių. Norime keisti gamybos e, procesus, jei įmonės nori investuoti į švarias technologijas, jei jos rūpinasi mūsų aplinką, vis dėlto gali būti, kad jos susiduria su nesažininga uh, E, stambiųjų teršėjų konkurencija. Todėl taikysime tarp valstybinio e, teršalų mokesčio sistemą, pasitelkdami e, remdamiesi PPO taisyklėmis. Gerbiami nariai, Europos žaliojo kurso susitarimas e, tai ne tik teršalai, tai siekis e, paskatinti investicijas, užtikrinti kokybiškus maisto produktus, ten kalbama apie šio laikinį judumą, tai naujo verslo ir naujų rinkų kūrimas visoje Europoje. Europos žalio kurso susitarimas yra mūsų nauja augimo strategija. Ir tai strategija, kuri neparemta vartojimu. Tai augimo strategija, kuri daugiau atneša, sugražina nei paima. Tai labiau besirūp, besirūpinanti strategija. Įmonės mūsų žemynė jau e, stoja e, žaliojo persitvarkymo pusėn. E, Kai kas plastiką e, jau gali paversti šio laikiniais baldais, ūkininkai naudojasi satelitų duomenimis, kad prisitaikytų prie klimato kaitos. E, Akumuliatoriai pagaminti Europoje, šio laikinė akumuliatoriai pagaminti Europoje e, yra patrauklus visur. Prieš 70 metų Europ, europiečiai investavo į anglis ir plieną. Tai buvo istorinio susitaikymo ir ekonominio stebuklo pradžia. Šiandien investuojame į atsinaujinančius energijos šaltinius į, ir į algoritmus. Europos žaliojo kurso susitarimas tai siekis suderinti ekonomiką su mūsų planeta, suderinti vartojimą e, su gyvenimu šioje planetoje, taip pat užtikrinti, kad gerbėme mūsų aplinką. Tai yra žaliojo kurso susitarimo esmė. Gerbiami nariai, lygiai prieš metus Katovicuose vyko pasaulinė klimato konferencija, 24 e, šalių konferencija. Tas miestas, kuris beveik šimtą metų buvo anglių sostinė, tapo pasaulinė klimato E, kaitos veiksmų sostinė. Delegacijos iš viso pasaulio galėjo apsilankyti e, ankstesniuose anglies gamybos fabrik, fabrikuose, kuriuose dabar yra e, koncertų salės ir muziejai. Ir žaliojo kurso sustarimas nebus įgyvendintas per naktį jis pareikalaus daugybės pastangų, bet tai yra teisingas kelias. Kaip ir Katovicose, e, šis persitvarkymas užtikrins e, žalesnius, švaresnius sprendimus, užtikrins, tai užtikrins geresnį europiečių gyvenimo kokybę. Tačiau ši pertvarka pareikalaus laiko, reikės paramos ir solidarumo. Todėl iš karto kitais metais teiksime pasiūlymą dėl teisingo, teisingos pertvarkos mechanizmo. Jis apims e, vie, viešųjų fondų lėšas, e, privačias lėšas, Europos investicijų bankas pasiūlys savo garantijas. Numatome investuoti vieną milijardą eurų per kitus septynerius metus. Tai bus e, atspirties e, taškas įmonėms veikiančioms įv, įv, įv, visose Europos regionuose. Pertvarka turi liesti ne tik stambėją pramonę ir anglių pramonę, tai galimybė ūkininkams įgyvendinti savo strategiją. Visiems regionams nuo Laplandijos iki pietų Italijos visur ūkininkai grįžta prie tradicinių pasėlių ir atgaivina mūsų kaimo vietovės žalesis susitarimas bus jų pusėje. Europos žalesis susitarimas e, taip pat e, apima ir e, rūpinimas Europos e, paveldų. Mes norime atgaivinti mėlynąją ekonomiką. O mes, institucijos, kurios tarnaujame europiečiams, mes taip pat turime praktiškai savo pavyzdžių rodyti, kaip veikti. Mes turėsime pademonstruoti, kaip tie pokyčiai atrodo kasdienėme gyvenime. Turėsime būti tvarus. Ką tai reikš mūsų pastatams, e, atliekų e, tvarkymui, kelionėms, e, popierinių dokumentų naudojimui mūsų komisija iki 2030-ųjų sieks tapti neutralaus poveikio klimato institucija. Ir raginu parlamentą ir tarybą pasiekti mūsų pavyzdžių. Tai iššūkis, bet bandykime e, to, tai daryti drauge. E, skatinsime piliečių pamatinės iniciatyvas, dirbkime su mokytojais ir švietėjais, nes mūsų vaikai nėra pasibus stebėtojai. Jie e, yra labai aktyvus šių veiksmų dalyviai. Ir Tas klimato susitarimas apims ir juos, ir jie skirtas jiems, draugė su visais kitais, kurie yra pasirengę dalyvauti e, šiame projekte ir suvaidinti savo vaidmenį. Visas mūsų žemynas turi būti mobilizuotas. Visi maži ir dideli miestai, vis, visų jų merai. Visi mano komisijos nariai dalyvaus šiame darbe, kaip ir visos valstybės bei visi šio parlamento komitetai visa tai bus neįmanoma viso to pasiekti be jūsų paramos. Mums reikės ambicingų teisės aktų, septyniarių metų e, finansavimo programos, kuri atremtų iškilus iššūkį. Šiandien kalbame apie šiuos planus čia parlamente, rytoj pristatysiu juos taryboje e, valstybėms narėms, o kitą savaitę Fransas Timmermansas pristatys šiuos planus šalių konferencijoje Madride. Darykime viską kartu. Gerbiami nariai, kai kas teigia, kad šių pertvarkų kaina yra pernelyg didelė. Nepamirškime, kiek kainuotų nieko neveikimas. Ji auga kasmet. E, upės užliejančios e, žmonės kainuoja 5 milijardus eurų per metus, dėl sausrų e, patiriami nuostoliai siekia 10 milijardų eurų. Ir pirmiau, pirmieji tuos e, visus sunkumus patiria žmonės, ūkininkai. Taigi būtina imtis veiksmų, bet dar ne per vėlų. E, pateikė šį kelio gairių planą, sieksime, kad pe persitvarkymas e, būtų tvarus. Ir kai kurie europiečiai jau imasi e, veiksmų. Prieš metus niekas negalėjo įsivaizduoti, kad milijonai žmonių išeis į gatves protestuodami dėl klimato. Miestai renkasi švarę energiją, mokslininkai kuria ateities energijų technologiją. E, iš tiesų šeimos atsisako plastiko ir renkasi vietoje pagamintą maistą. E, mūsų žaliojo kurso susitarimas yra skirtas jiems. Jis yra plataus užmojo, jis e, yra teisingas, jis pagamintas Europoje, Europai, kad ji būtų lyderė einant link neutralaus poveikio klimatui 2050-aisiais. Europa visada gebėdavo atiduoti viską ir visko pasiekti, kai veikdavo sutelktai. Galime pasiekti savo tikslų, kai e, užsimojame ir esame drąsūs. Ir būtent šiuo žaliuoju susitarimu plačiai užsimojame. Europiečiai prašo veiksmų. Dabar mūsų eilė atsakyti į tuos prašymus. Grazie. Dėkoju. Dėkoju komisijos pirmininkiai. Dabar išklausysime frakcijų pareiškimus. Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponia Delangė. Tris minutės turite, prašome. Dėkoju ponia pirmininkė, dėkoju ponia komisijos pirmininkė už tai, kad jūs pristatėte mums šiandien savo viziją, savo ir Europos komisijos planus dėl Europos žaliojo kurso. EPP frakcija, kuri vienyje krikščionis demokratus. Ta, turi labai aiškę viziją. Mes manome, kad ši planeta mums nepriklauso. Mes tiesiog ją prižiūrime tam, kad galėtume perduoti ją ateities kartoms ir todėl turime moralinę pareigą ją saugoti. Ir todėl šiandien mes kalbame ne vien apie naują žalį kursą, kalbame apie pažadą, kurį norime duoti savo vaikams ir vaikaičiams. Šiandien, buvo, pirmi, šiandien komisijos pirmininkė kalbėjo apie tai, kad išgyvename nepaprastai svarbų da, revoliucinės reikšmės da, įvykį. Taip, visiškai teisingai. Ir mes privalome imtis veiksmų, nes ko gero esame paskutinė karta, kuri realiai gali kažką pakeisti. Ir laiko liko labai mažai. Ir kartu EPP frakcija puikiai supranta, kad mes negalėsime įgyvendinti šios svarbios pertvarkos tiesiog drausdami tai, ką žmonės e, da, e, gali ar negali daryti. Mes turime susitelkti. Mums reikia da, naujausio aukščiausios klasės mokslinių tyrimų, e, tyrimų. Reikia inovacijų da, tam, kad mūsų pramonė galėtų kurti naujas darbo vietas ir augimą. Europa turėtų sukurti da, au, a, a, naujovišką da, orų, orlaivių kūrą. Mes turime kurti ir rinkos inovacijas. Ir mes turime kurti da, da, ekologišką plieną. Mes apie, apie frakciją gal ir nesame da, kovos su klimato kaitos riteriai, bet mes suprantame, ko mums reikia, kad galėtume žengti į priekį. Ir be abejo, nieko negalime palikti nuo šalyje. Tai jau buvo pasakyta, negalime užkrauti da, visos naštos da, tiems, kas yra silpniausi ES. Ir dėl to esame rimtai susirūpinę. Mes da, Mes norime bendradarbiauti su ūkininkais, su miškininkais, nes nepamirškime, kad trys ketvirtadaliai mūsų teritorijos yra padengta miškais ar ariama žemė ir turime jiems padėti. Pirmiausia, da, turime užtikrinti, kad da, jie galėtų gauti sąžiningą kainą už savo gaminamą produkciją ir kad galėtų konkuruoti su pasaulio šalimis ba, sąžiningai, pagal sąžiningas taisyklės. EPP e, frakcija yra aišku, kad ambicinga aplinkosaugos politika ir pažangiai pramonės skatinimo ir rimimo politika turi žengti kojo kojon. Kitaip, e, e, be mūsų pramonės indėlio, da, šis naujasis žalesis kursas netaps sėkme. Ir galiausiai mums reikia užtikrinti, kad visi galėtų žaisti pagal vienodas taisyklės. Uh, arba kitos šalės laikosi mūsų taisyklių, arba negali patekti į mūsų rinką. Mes visi dėl to sutarėme. Dėl, sutarėme dėl bendros judėjimo krypties, sutarėme dėl bendro siekio ir darbą tik tai pradedame. Nereikia turėti iliuzijų. Dirbti bus sudėtinga ir mums reikės suderinti tikrą viziją ir praktiškai įgyvendinama strategija. Būtent tokią strategiją ir rems EPP frakcija. Dėkoju. Prie... Dėkoju. Toliau žodis suteikiamas e, socialdemokratų frakcijos pirmininkiai Garcija, ponė Garcija Peris. Ačiū pirmininkė. Šiandien turime galimybę pradėti naują mūsų planetos ir Europos etapą. Praėjus vos porai savaičių po komisijos patvirtinimo, e, Franco Timermanso puikaus darbo dėka mums pristato dar vieną pasiūlymą. Pasiūlymą dėl naujo augimo modelio, kurio tikslas pertvarkyti Europą, paversti ją e, šio laikinę, klestančią visuomenę, gebančią atremti klimato kaitos iššūkius. Praėjusį lapkričio mėnesį parlamentas paskelbė, kad klimato srityje yra sku, skubių veiksmų reikalaujanti padėtis. Tai yra perspėjimas apie tai, kad reikia išskirtinių skubių priemonių. Žalesis susitarimas žymi kelią, kurį turi nueiti Europa ir pasaulis, kad ta pertvarka įvyktų. Tai yra tai apima e, visišką uh, paradigmos pakeitimą, uh, iškastinio kūro atsisakymą, pokyčių įgyvendinimą iki 2050-ųjų. Jeigu norime įgyvendinti teisingą pertvarką, reikia veiksmų keliose sritise. Visų pirma, žaliajame ramstyje. Įgyvendinti iki 2030-ųjų jungtinių tautų darbo tvarkė ir tvarau, tvarios plėtros tikslus. Ir čia, kalbant apie tai, vertiname tai, kad pasiūlyme atsižvelgiama į mūsų ilgalaikius siekius tvarumą susijęti su Europos semestro procesu. Taip pat klimato kaita siejama su, kova, kova su klimato kaita siejama su aiškiais tikslais. Taip pat iki kada tapsime neutralaus poveikio klimatui žemynų. Žaliajame kurse reikia ir apčiuopiamo socialinio matmens. To pasieksime tik sukūrę tvirtą socialinį ramstį, kuris padės pakeisti mūsų ekonomiką, tuo pat metu užtikrinant, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. E, pasiturintys piliečiai negali būti vieninteliai, kurie tuo pasinaudos. Ir galiausiai. Dar vienas ramstis, kuris apspręs šio kurso sėkmę E, buvo minėta, kad e, bus investuojama apie 270 milijonų eurų į e, šią, šiuos veiksmus. Reikia taip pat nustatyti sąžiningą apmokestinimą, taip pat ir dėl CO2 mažinimo. ES negali viena kovoti su klimato kaita. Mūsų prekybos politika yra puikia galimybė skleisti darbo socialinius ir aplinkosauginius standartus pasaulyje. Nusiuskime aiškę žinę apie tai šiandien, kad įgyvendintume tūkstančių žmonių lūkesčius išinančių į gatves, kurie kovo, nori veiksmų kovojant su klimato kaita. Mes, socialdemokratai, esame pasirengę pokyčiams. Lieka klausimas, ar mūsų lyderiai ir visos kitos politinės jėgos yra pasirengę pokyčiams. Atsakymas privalomai turi būti štai, koks esame pasiruošę, nes to reikalauja šis laikas. Dėkoju frakcijos Renew Europe vardu, kalbės ponas pirmininkas, ponas Šiolas. Pone pirmininkė, da, pone komisijos pirmininkė, gerbė kolegos. Da. Paskelbimas apie Europos naują kursą yra pirmasis žingsnis e, siekiant užtikrinti, kad Europa prisidėtų prie kovos su kaita. Bet mes turime da, užtikrinti, kad tas perėjimas taptų ir atvertų naujas galimybės mūsų piliečiams ir mūsų įmonėms. Ir Europa turi būti reikli e, e, partnerė. Mes turime pasakyti, kad pasiekėme kritinę padėtį ir žaliasis kursas turi būti e, svarbiausias mūsų darbo atvarkės klausimas. Ir mes turime kovoti su biurokratija, jei norime, kad žaliasis kursas e, taptų sėkme. Reikia kurti ne biurokratiją, bet naują dinamiką mūsų visuomenė. Ir reikia veikti nedelsint. Reikia taip pat pradėti plačias diskusijas e, visoje Europoje. Tam, kad galėtume paskatinti pokyčius, taip pat turime užtikrinti, kad mūsų aplinkosaugos teisė, teisės aktuose būtų numatyti at, at, at, tikri tikslai ir ambicingi siekiai. Nepamirškime, kad pereimas prie žalesnės ekonomikos taps iššūkių daugybei darbuotojų ir turime skatinti inovacijas, mokslinius tyrimus ir naujas darbo formas. Trečia, Žalesis skaitmeninimas ir žalės požiūris į naujas technologijos yra labai svarbus. Žaliosios technologijos e, suteiks mums galimybės e, švelninti klimato kaitą ir ją lėtinti ir prie jos prisitaikyti. Ir ketvirta, Mums nereikia kurti naujos politikos ir politikos priemonių, mums reikia modernizuoti turimas priemonės. Mūsų žemės ūkio politika ir kitos politikos turėtų atitikti mūsų siekius. Mums reikia da, de pirmiausia baigti gyvendinti tas reformas, kurios jau yra pradėtos. Gerbėjai kolegos, taip pat mūsų laukia ir kartų uh, skirtumų iššūkis. Ir vėlgi, čia reikėtų suprasti, kad uh, to, tas iššūkis atveria naujas galimybės. Negalime vien nustatinėti dėl labai aukštų tikslų, turime pasiūlyti aiškių įgyvendinamų e, sprendimų kaip, ir pasiūlymų, kaip galima būtų juos pasiekti. Dėkoju. Dėkuoju toliau, ponas Lambert, žaliųjų frakcijos vardu prašome. Mėly kolegos, mes džiaugiamės, kad naujoji komisija e, Didelį dėmesį šią kadenciją nori e, skirti ekologiniams aspektams ir jūsų pirmasis veiksmas yra žalio kurso pristatymas. Praėjus porą savaičių nuo darbo pradžios yra normalu, kad kol kas turime tik tai e, bendras kryptis. Dabar yra klausimas, kada pamatysime e, konkrečių veiksmų katalogą. E, mūsų e, tolimesnė pozicija žalio kurso atžvilgių numer, nulems keturi aspektai. Pirmiausia, ES pradėti visas pastangas, kad e, sustabdytų klimato šiltėjimą apribotų iki pusantro laipsnio. Tai reiškia, kad per pirmasis šimtą dienų nuo komisijos veiklos pradžios turime įsipareigoti sumažinti iki 30 metų taršos apimtis 55 procentais. Taip pat turime nedėlzdamintis veiksmų susijusių su biologinės įvairovės, išsaugojimu, gamtos taršos mažinimu, nes nuo to priklauso mūsų e, tolimesnis išlikimas. Antra, e, privalome užtikrinti solidarumą vykdydami ekologinės permainas. E, tai yra privaloma drastiškai mažinti ekonominę ir socialinę neligybę. Akivaizdu, kad e, tvaresnė gamyba kainuoja brangiau ir e, ta, tas papildomas sąnaudas užkrauti ant skurdžiausių visuomenės sluoksnių būtų paprasčiausiai nesažininga ir geltosios lėmenės pagristai tą mums nuolat primena. Taip pat reikia pasakyti, e, kad šios permainos e, yra glaudžiai susijusios ir su tam tikrų darbo vietų išnykimu. Taip pat reikia e, paminėti, kad Teisingos pertvarkos fondas yra tik tai nedidelė sudėdamoji dalis tų permainų, kurias reikia vykdyti bendrai ir pirmiausiai mokesčių sistemai. Trečia, žalesis kursas privalo užsitikrinti e, e, visuomenės, politinės visuomenės paramą. Taigi Žaliuoju kursu e, siūloma iš esmės reformuoti taip pat ir bendrą žemės ūkio politiką. Ir e, manau, kad e, laisvos prekybos šalininkų siekis didinti prekybinius srautus e, visame pasaulyje taip pat ne, netitinka žalio kurso tikslų. Ir galiausiai žaliasis kursas nesusilaus sėkmės, jeigu mes nesugebėsime e, pasiekti, kad e, finansinės institucijos tarnautų mūsų visuomenės likščionės, jų elgesys yra paprasčiausiai neatsakingas. Mėly kolegos, prieš 60 metų pirmą kartą mokslininkai pradėjo atrasti tarpusavio sąsajas tarp žmonijos veiklos ir klimato kaitos. Praėjus pusė amžiaus po Romos klubo įkūrimo ir po, praėjus 30 metų po Rio aukščiausio lygio susitikimo, kuriame e, Žakas Širakas kalbėjo apie tai, kad mūsų e, namai dega, o mes žiūrime kažkur kitur. Ir praėjus 20 metų po pirmosios jungtinių konferencijos dėl klimato kaitos e, šiltnamio efektų dujų išmetamų į aplinką apimtis tik didėja. Taigi dabar pribrendo laikas, siekiant išgelbėti biologinę įvairovę, pradėti kovą. Taigi Pone komisijos pirmininkė, mes neturime keturių planetų, kurių prireiktų dabartinio mūsų gyvenimo būdo išsaugojimui. Dėkuoju toliau, ponė, kalbės ponė Sardonė, e, ID frakcijos vardu prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu parlamento naujokė, bet iš tikrųjų aš nesuprantu, kodėl mes diskutuojame, bet neturime dokumento. De, de, akivaizdu, kad demokratija tokia labai keista šioje salėje. Niekas nenori du, nu, duoti mums tų dokumentų, kuriuos, apie kuriuos diskutuojame. Da, aš perskaičiau knygą, kuri vadinasi 50 žingsnių iki 2050 metų. E, kalbama apie tai, kad mūsų ekonomika turėtų daryti, būti neutrali klimato, e, klimato atžvilgiu, bet ar jūs įsivaizduojate, kiek tai kainuoja? Ar jūs įsivaizduojate, ką tai iš tikrųjų reiškia? Ir man atrodo, kad kalbėti tokiais šūkiais yra teisinga. Da, Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia skatinti naujovės maisto gamybos sektorėje. Kalbėjote apie kokybišką maistą. Ir aš nežinau, ar ir iš Afrikos keliaujantis apelsinai, ar alyvogio aliejus iš Tuniso yra iš tikrųjų tokios aukštos kokybės. Ir mes matome, kad nepaisant visų pareiškimų, sudarome priekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis, kurios visiškai nepaiso mūsų reikalavimų. Ir taip pat matome, kad e, kas daroma su plastiku ir bendradarbiavimas su tomis šalimis, kurios labiausiai teršia gamtą, visiškai normalus dalykas. At jūs žinote, kad 70 procentų visų da, akumuliatorių, da, kuriais turėtų važinėti tie elektromobiliai, apie kuriuos kalbėjote, da, gaminami Kinijoje, Japonijoje ir Korejoje. Ar žinote apie tai, kas vyksta da, plieno sektorėje, da, elektros sektorėje? Ir man kilo klausimas, ar nėra taip, kad. A, kad kažkas nori tiesiog, kad o, nori pertvarkyti da, savo ekonomiką da, ir prive, priversti tų šalių piliečius mokėti o, už tai. Jūs kalbėjote apie tai, kad 100 milijardų bus investuota per kitus septynerius metus. Tačiau jūs da, o, galite kabinėtis prie da, skaičių po kablelio. Da, da, tose šalise, kurios, kurios turi kovoti su labai rimtai, rimtomis gaivalinėmis nelaimėmis, pavyzdžiui, su da, geologiniu nestabilumu. Tai ir čia galiu tik paminėti Italiją. Ir tai aš prisimenu, kaip ponas Junkeris kalbėjo apie tą, da, da, apie tai, kad investavus vieną eurą kažkaip jo stebuklingam fondė atsiras. Da, da, dauginimo koeficientas ir tas vienas euras e, virs milijonais eurų, bet man atrodo, kad visi šiandien suprantame, kad tai buvo tik tai šūkiai ir jūs tiesiog tęsite ir toliau kalbėjimą šūkiais. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Legutko, EKR frakcijos vardu, prašome. Pone pirmininkė, komis, kominė pirmininkė, gerbė pona ir ponios, tris dalykus noriu pasakyti. Pirmiausia, mes e, šiandien e, sustikome šioje salėje ypatingomis aplinkybėmis. Kalbame apie nepaprastai didelius mūsų klimato kaitos mažinimo, energetikos e, sektoriaus pertvarkos tikslus. O komisija pradėjo darbą tik prieš dešimt dienų. Ir mes dar negyvendinome da, jau dabar da, prisijimtų įsipareigojimų aplinkosaugos srityje. Tai tikrai nėra atsakingas požiūris. Antras dalykas. Ekar frakcijoje mes tikėjomės, kad naujoji komisija elgsis atsargiau nei te, uh, jos uh, pirmtakė. Ir tikimės, tikėjomės, kad jūs bendarbiausite su valstybėmis narėmis ir kad jūs remsite sutartimis. O sutarties 15 straipsnėje yra labai aiškiai parašyta, kad Europos vadovų taryba nustato pagrindinę ES politikos kryptį. Ir Europos. Uh, vadovų taryba turėtų aptarti ilgalaikę ES klimato kaitos, kovos su klimato kaita politiką. Taigi man kila klausimas, kodėl mes šiandien, apie ką mes kalbame šioje salėje, ir komisija tiesiog nori perimti iniciatyvą ir užbėgti valstybėms narėms už akių. 2013 metais Europos vadovų taryba vienbalsiai po labai ilgų sudėtingų dėrybų pritarė tikslams, kurių reikia pasiekti 2020 metų. O šiandien jau kalbama apie tai, kad mūsų ekonomika turėtų būti neutralaus poveikio klimatui. Reiškiamas toks tikslas, bet ar neturėjo jį pirmiausia patvirtinti Europos vadovų taryba? Aš manau, kad negalima apeiti tokiais klausimas Europos vadovų tarybos. Trečia. Pastaraisiais mėnesiais mes daug girdėjome apie tai, kaip per Europą darytasi žalioji banga. Bet uh, Ar jūs nepastebėjote, kad toji banga labai smarkiai sumažėja, kai pasiekia Baltijos jūros krantus ir po to da, Dunojaus pakrantės? Ar mūsų da, naujojo klimato kaitos mažinimo politika yra patikima, ar jūs pagalvojate apie mūsų pramonę. Jūs kalbėjote apie labai šviesią ateitį, apie tikrą rojų, kas nenorėtų jame gyventi. Bet kas bus su tais milijonais europiečių, kurie nesugebės prisitaikyti? Kaip Europos komisija tik per dešimt dienų sugebėjo suvokti, kiek kokios, e, kok, e, kokia, svarb, kokia e, didelė bus ta pertvarka ir kiek jį kainuos. Ketvirtas dalykas, kuris paminėsiu, nors kaip ir neketinau to daryti iš pradžių, dujos. Mes matome da, da, labai nenuoseklę strategiją Nes žinome, kad, gam, kad dujas naudosime dar kurį laiką, e, tam, kad galėtume ir perėti prie kitų energijos šaltinių. Tačiau jūs siūlote uždrausti investuoti į dujų technologijas. Taigi, kaip mes galėsime pasiekti visus tuos paminėtus jūsų tikslus? Nes kalbėti galima labai gražiai, tačiau jeigu jūs po to nieko nedarote, uh, tai tikrai pakenks jūsų patikimumui, jo lab, kad tai, ką jūs siūlote, gali turėti pragaištingus padarinius. Parola. Dėkoju toliau GUE frakcijos vardu, kalbės ponia Obry. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėjame uh, komisijos pirmininkė. Šiandienos diskusijos uh, nėra įprastos. Kalbame apie pamatinius iššūkius, kurie peržengia partinius skirtumus. Tai iššūkis iškilęs žmonijos civilizacijai. Europos komisija Mm, ėmėsi pristatyti savo veiksmų planą. Tačiau turiu iš karto pasakyti, kad visos klimato iniciatyvos bus perniek, jeigu nesimsime esminių, pamatinių priežasčių, nes mūsų ekonomikos sistema ardo mūsų aplinką ir stiprina neligybę. E, pavyzdžiui, pasiūlymai dėl um, miškų plėtimo valstybės pagalbos energetinės ir tiesa eina gera kryptimi. Tačiau uh, tikslai yra neaiškus, nesaistantis ir nepakankamai finansuojami. Jūsų plane yra daug kalbama apie veiksmų planus, strategijas, E, kurios minimos, bet nėra e, konkrečių teisėkuros priemonių. Todėl tik tai pamastymais planetos neišgelbėsime. Yra ir kitų prieštaravimų jūsų pasiūlyme, dėl kurių jūsų e, pasiūlymai taps neįgyvendinami. Energetika, kaip pakeisti energijos šaltinius, jeigu nėra aiškaus atsisakymo iškasnės anglės plano. Toliau apie aplinką. E, prekybos, su, visos prekybos sutartys žudo klimatą. E, taip pat e, nes, nesidarama dėl žūp situacijos. Geležinkeliai E, finansavimas, konkretus įsipareigojimai dėl e, e, dizelio mokesčio, dėl kitų iškastinio kūro mokesčių. 50 procentų siekiama sumažinti šias kiekį. E, tai numatyta Paryžiaus susitarime, tačiau to nesilaikoma. Mūsų frakcijai svarbu tai, kad tas planas pamintų ir žmogišką, socia, žmogišką socialinį e, pertvarkos matmenį. Bet jūs pati pripažinote, kad tie, kurie yra labiausiai pažįstami, pažydžiami, pirmieji nukentės. Reikia e, teisingos pertvarkos. Vis, tik tai pakeistų reikalus. Mes neišspręsime klimato krizės eidami prie žmonės arba versdami labiausiai pažeidžiamus mokėti, kaip tai bando padaryti Makronas Prancūzijoje. Ekologinis persitvarkymas turi būti žmonėms su žmonėmis ir jiems dalyvaujant. Europai reikia tikro, e, autentiško žaliojo kurso susitarimo, e, bet daug kas nesikeičia nuo labai seniai. Tai yra mūsų frakcijos, karių frakcijos parengtas leidinys, kurį norime jums įteikti šiandien ir dedame jį ant stalo. Ten yra konkrečių pasiūlymų dėl dešimties ašių. Visų pirma, e, turime klimato kaitos rytyje išsikelti prioritetinius, saistančius tikslus, pavyzdžiui, dėl e, šest sumažinimo 60 procentų iki 2050. 50 metų. Iki 50 perti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, e, numatyti saistančius tikslus dėl energijos šaltinių naudojimo įmonėse. Taip pat reikia e, plataus e, at, renovacijų plano. E, šildymo sektoriuje, kitose energetikos sektoriuose. Reikia atnaujinti, modernizuoti žūp politiką, skatinti kitokius ūkininkavimo modelius. Reikia e, solidaraus protekcionizmo. ECB turi taip pat tarnauti ekologiško virsmo tikslams. Taip pat būtina kovoti su mokesčių vengimu. Tai yra žalesis e, socialiai, e, socialinį matmenį ap, apimantis kursas. Tai susitarimas ateičiai. Ir noriu dar kai ką pasakyti prieš paskelbent Europos strategiją. Europos parlamentas turi suvaidinti savo vaidmenį ir pareikalauti, kad Europos komisija e, peržiūrėtų savo pasiūlymą ir padidintų a, ambicingus tikslus. Tai būtina mums visiems, tai būtina planetai. Ačiū. Dėkoju, toliau nepriklausomų parlamentų narių vardu, kalbės panio Evi, vieną minutę. Dėkoju. Puiku, ponė komisijos pirmininkė, de, neutralaus poveikio klimato ekonomika iki 2050 metų, de, kitos priemonės, žiedinė ekonomika, de, švarus oras, kiti tikslai. Tačiau lieka labai daug abeja, abejonių. Pirmiausia, kaip mes finansuosime visą šią de, pertvarką? nes Europos komisija sako, kad reikės 250 milijardų eurų kiekvienais metais, o auditorumai visai neseniai pasakė, auditorumai pasakė, kad mums reikės 1150 milijardų iki 2030 metų tam, kad galima būtų gyveninti visus tuos tikslus. Taigi mūsų laukia tikrai didžiulio masto iššūkiai. Ar me, iš tikrųjų mes turėsime pakankamai finansinių išteklių tam, kad galėtume įgyvendinti šį e, naują žalį kursą. Ir žinome, kad neužtenka vien kvotų, neužtenka vien perdirbinėti plastiką. Ar, e, neužtenka ir visų tų dalykų, kuriuos mums žadėjo Junkeris. Ir e, koks bus Europos centrinio banko, banko vaidmuo gyvendina šią pertvarką. Ir mes matome, kad mums reikia realių reformų ir jų reikia jau dabar. Dėkui, ponas Piper. Ačiū, pan pirmininkė. E, aš palankiai vertinu šį komisijos pasiūlymą, jeigu mums pavyks pasiekti energetinės permainas, sugebėsime taip pat sustiprinti savo pramonės pozicijas pasaulio mastu, tačiau labai svarbu, kad komisija atliktų poveikio įvertinimą, numačius 40 procentų taršos mažinimo e, apimtis. Taip pat uh, E, būtina e, pripažinti gamtinės dujas kaip pernamo laikotarpio energijos išteklių ir e, technologijas. Taip pat mums reikia pertvarkyti paskirstimo tinklus, pritaikyti juos tokiems energijos ištekliams kaip vėjo energija, saulės energija ir vandenilis. Būtina dėrėtis su valstybėmis ir padėtis darybas nedelsiant su tomis, kuriuose galima daugiausiai pagaminti saulės energijos ir e, e, tai turėtų tapti sudėdamąją mūsų užsienio ir kaimynystės politikos dalimi. Šios darybos taip pat e, reikia vadovautis rinkos principais ir taršos prekybos leidimų sistemą perkelti aviacijos transportui ir jūrų transportui, nes uh, E, manau, kad e, e, reikia taip pat ne tik žalį energetikos politiką, tačiau ir rinkai palikti tam tikrą dalį įtakos, siekiant apspręsti, pavyzdžiui, kokias transporto priemonės pasirinkti ir kokius automobilius gaminti. Pone, dalį pusantros minutės ačiū, pone pirmininkė von der Leyen, visi pirmininkė Timmermansai per būsimuosius metus dar turime galimybę suplanuoti savo naują ekonomikos modelį. E, žalesis kursas galėtų reikšti tą pramonės revoliuciją, e, kuria daugiausiai dėmesio būtų skiriama darbuotojų teisėms, mūsų pramonės konkurencingumui, siekiant E, rimtų rezultatų reikia patvirtinti privalomas priemonės, ne tik es lygmenių, tačiau taip pat ir valstybių narių lygmenių. Jau praėjo tie laikai, kuomet e, valstybės narės galėjo nukelti datas, e, iki kurių reikėdavo imtis konkrečių veiksmų. 400 metų mums reikia 55 procentai sumažinti taršą ir 55 40 metų ir iki 400 metų reikia rimtai pasvarstyti apie e, tarpinius tikslus ir ne vienai pramonės šakai negali būti leidžiama e, slėptis e, už tarptautinių mechanizmų siekiant nukelti tam tikrų prievalių gyvenimą, tas pasakytina apie laivybą ir aviaciją. Taip pat turime uh, E, skatinti investicijas į ekologiškas technologijas visose sektoriuose ir visose valstybėse. Mums reikia ieškoti naujų finansinių išteklių šioms investicijoms, reikia diskutuoti apie tai, kaip geriausiai sutelkti e, viešasias ir privačias lėšas tam, kad būtų galima pasiekti geriausių rezultatų, kurti naujas darbo vietas ir dabartinė ir būsima darbo jėga būtų geriausiai pasirengusi šioms permainoms. Manau, kad žalesis kursas yra tinkamiausias būdas šiems šiems tikslams pasiekti, esame pasirengę kartu su komisija bendrabiauti e, socialinės politikos, e, ekonomikos, aplinkos politikos srityje. Pirmininkė e, keliamos mėlynosios kortelės, tačiau dėja laiko trūksta ir negalime leisti pasakyti pagal šią procedūrą. Kitų kalbėtų, prašau nekalbėti ilgiau, nepajamnų, deponas Kamfan dabar kalbės, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Šiandien didžiuosi, kad esu europietis, didžiuosi jūsų dėka, nes jūs pristatėte per dešimt dienų parengtą didžiausią ekologinių permainų planą, skirtą visam Europos kontinentui. Tuomet, kai JAV pasitraukė iš Paryžiaus sustarimo, mes tik tai didiname pagreitį. Renių frakcija jūs e, palaikys, ir, e, e, tačiau mes esame tarpininkai tarp tų, kurie nenori permainų ir tų, kurie nori tų permainų labai greitai. Mes turime atsižvelgti į pramonės interesus, užsibrėždami savo tikslus iki 50 metų tapti visiškai netaršių kontinentų. Ir e, Kaip nesiniai buvo pasakyta, turime iki 30 metų uh, sumažinti privalomą tvarką mažiausiai 55 procentai savo taršos apimtis. Dar uh, vienas aspektas, uh, kuris mums priimtinas, yra tai, kad norite keisti prekybos tarptautinės taisyklės, daugiau nepasirašysite tarptautinės prekybos susitarimą, jeigu nebus trauks atitinkamos nuostatos kurios yra patvirtintos Paryžiaus susitarime ir čia mūsų frakcija jūs taip pat palaikys. Vieną minutę, ponė Tusan dabar kalbės. Ponė von der Leyen, tai, ką jūs dabar siūlote, prieš 25 metus būtų buvę puiku, tačiau mes jau gyvename 2019 metais ir esame išprausti į kampą e, ekologinės busimos katastrofos, jeigu 2300-aisiais nesumažinsime 65 procentais taršos, tai nieko nepasieksime. Paryžiaus strimo nuostatų įgyvendinimas yra minimalus, reklamas būtina atsisakyti iškastinio kūro ir visiškai atsisakyti subsidijų tiems, kurie e, greuna mūsų planetą. Jūs kalbate apie investicijas, tačiau mums per dešimt metų reikia ne trilijono eurų, mums reikia e, trilijoną eurų per metus investicijų. Taigi, <clears throat> Jūs e, kalbate apie tai, kad būtina keisti tarptautinę finansinę sistemą, kuri mūsų spraudžia į kampą, būtina pakeisti paradigmas. Mes turime suvokti, kad ekonomika negali nepaisinti gamtos dėsnių. Būtina imtis griežtų privalomų priemonių, e, taip pat e, griežtinti kontrolę, siekiant, kad valstybės narės laikytųsi prisimtų klimato kaitos įsipareigojimų. Mes e, privalome siekti šių tikslų ir neturime teisės klysti, pirmininkė. Aš ateitie išjungsiu mikrofoną, nes laiko lieka Vis mažiau, ponas Borkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai, ką norėjau pasakyti, poniai von der Leyen, po jį ką tik išėjo, yra tai, kad aš Iš dalies kai kam pritariu iš to, ką jis sakė, tačiau aš manau, kad tam, kad mes galėtume iš tikrųjų pagerinti padėtį, turėtume nepamiršti, kad išgyvename kritinę situaciją. Ir čia pirmas klausimas yra, kur mes rasime finansavimą tam, kad galima būtų viskas, visą tai finansuoti. E, nežinome, kai baigėsi Junkerio planas. Antras dalykas, reikėtų, kad ne vien stambus investuotojai galėtų išsakyti savo nuomonę e, poniai von der Leyen šiandien, bet e, patarčiau jai pabendrauti su paprastais piliečiais, kurie da, da, e, savo kailių patirs, ką reiškia tas da, e, da, Europos žaliasis kursas. Ir uh, Aš manau, kad labai svarbu būtų pagalvoti apie tai, kaip vyks visų tų veiksmų programavimas. Reikia pagalvoti apie tai, kaip tai bus finansuojama, tai užtikrinant, kad nebūtų užkrauta per nelik didelį finansinį naštą mūsų e, biudžetams. Nepamirškime ir apie tai, kaip, kad gali būti da, išnaudojami ir trečių šalių piliečiai. Pavyzdžiui, e, plieno sektorija. Be, ar mes pagaliau imsimės kokiu nors veiksmu prieš Kinijos gamintojus, ar mes ir, ir toliau leisime da, da, lėtai mirti mūsų plieno gamintojams. Be to, Europos įmonėms tenka konkuruoti sudėtingomis e, sąlygomis pasaulyje, taip mažėja jų konkurencingumas ir tos įmonės nesugeba išlaikyti e, darbo vietų. Be to, situacija, kai pasidaro labai sudėtinga, tuomet įmonės perkelia savo gamybą į trečias šalies ir tenai savo sėkmingai teršia aplinką. Ir uh Ir aš nesuprantu, kaip galima džiaugtis tuo, kad tos įmonės perkel savo gamybą kitur ir po to mums papasakos, kad Europoje jiems pavyko sumaži, sumažinti teršalų išmetimus. Atsiprašau, sako pirmininkė, aš turiu jūs nutraukti, nes jūs viršijote jums skirtą laiką. Turiu jums negerą žinę. Per spontaniškus pasisakymus kalbėti užsiregistravo 20 žmonių. Tačiau aš matau, kad taip kaip dirbame dabar, labai sunku bus suteikti galimybę pasisakyti tiems kolegams, kurie norėtų pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Taigi jūs galite viršyti jums skirtą laiką ne ilgiau nei penkiomis sekundėmis. K eh, eh, programu svolává tento parlament a ne... Pradėsiu štai kaip. Kodėl komisija nori, kad parlamentas klausytųsi e, šio pristatymo vietoj to, kad surenktų spaudos konferenciją. Kalba eina ne tik apie CO2 įspaudą, mes jį padidiname, nes mes čia susirinkę visi iš visos Europos. Ir iš tikrųjų e, tai radikali programa, vadiname ją susitarimu, tačiau tai iš tikrųjų žalioji revoliucija. Mes esam konservatoriai, revoliucijomis mes netikime. Taip, mes norime elgtis atsakingai, atsakingai elgtis planetos atžvilgių, išsaugoti gamtą, manome, kad tai yra mūsų pareiga. Tačiau kaina mokama už tai neturi būti procedūrų kaina, kuomet visi susipriešinama į tar tarpusavėje turi e, būti aiškiai vertinti koš, kaštai, kitaip tai išauks dar vieną revoliuciją. Reikia, kad e, Europos tautos e, draugiškai bendradarbiautų. Naujasis žalės sutarimas negali tapti naujų politinių manifest, komunistinių manifestų. Toliau, ponė Modik. Vienai minutė. Ačiū, pirmininkė. Po, uh konservatoriai gali būti ramus, šis pasiūlymas nieko bendro neturi su jokia revoliucija, dėja neturi. Jis yra pakankamai paprastas, turime mažinti e, taršą, e, CO2 išmetimą ir visos šios permainos turi e, vykti sąžiningai ir teisingai socialinės politikos prasme, tam, kad iki 50 metų taptume visiškai netaršiu regionu, pirmiausiai turime pasiekti tikslus susibrėžtus iki 40 metų ir jie turi būti pakankamai plačių užmojų. Jūs teigiate, kad 30 metais tarša turi būti mažinama mažesnių mastų nei siūlo mokslininkai. Aš visiškai nesuprantu tokios pozicijos. Mes turime mažinti taršą mažiausiai 65 procentais, o ir tų apimčių gali nepakakti, ypač turint omenyje, kad jūs programoje nėra tam numatyta pakankamai e, finansinių išteklių. Reikia iš esmės pakeisti taip pat žemės ir miškų ūkį. Pons Korėjo vieną minutę dabar kalbės. Ačiū, ponia pirmininkė. E, noriu pasakyti, kad prezentacijoje išgirtų pozityvių dalykų, tačiau man dar lieka daug abejonių, ar jūsų ambicinga programa gali būti gyvendinta. Mums reikia milžiniško biudžeto, kad gyvendintume pristatytus tikslus ir žinome, kad ne visos valstybės narės dėl to sutarė. Kaip jūs ir sakėte, turime pasipriešinti ir dideliai neveikimo kainai. Neturime kito pasirinkimo, reikia investuoti dabar. Turime išsaugoti planetą, bet bei taip pat išsaugoti savo darbą rinką. Kad to pasiektume, turime investuoti mokslinius tyrimus, reikia teisės aktų, kurie leistų pasinaudoti reikalingais fondais, reikia skaidraus dialogo su mūsų piliečiais ir dėmesio skurdžiausiams mūsų žemynų regionams. Per paskutinę plenarinėje sesiją pareiškėme, kad klimato srityje ir aplinkoje yra skubi, netidėliotina padėtis. Tai buvo e, beviltiškas bandymas atkreipti visų dėmesį. Tai, bet reikia ne tik žodžių, reikia konkrečių veiksmų ir jų reikia dabar. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Marinės pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Labai gerai, kad dabar patiktas šis pasiūlymas. Manau, kad kai jį tikslinote, kalbėjote su visais komisijos e, direktoratais. Ir e, jis turėtų būti paremtas konkrečiai gyvendinamais pasiūlymais. Jūs turite teisėkuros veiksmų programą, tai irgi labai gerai. Norėčiau, kad e, artimiausių metų ją tobulintumėte ir išsiaiškintumėte, ar jūsų teikiami pasiūlymai yra koordinuojami įvairiose sritise, kad nesukeltume problemų vienai sričiai priimdami kokį nors teisės aktą kitoje srityje. Tikiuosi, kad atsiras ir pasiūlymus lydintis poveikio vertinimai. Kalbu apie klimato kaitą, bei taip pat apie darbo vietas bei konkurencingumą. Tikiuosi, kad visi šie pasiūlymai bus paremti glaudžiomis konsultacijomis su pramonės atstovais. Ir pagristi dabartinėmis technologijomis, kurios yra praktiškai panaudojamos. Tikiuosi, kad imsitės priemonių ir dėl horizonto e, programos panaudojimo. Jeigu jau tai yra skubinė atidėliotina padėtis, kaip kai kas teigia, išnaudokime horizonto programą inovacijoms, o ne fundamentaliesiems tyrimams. Galbūt taip mums pavyks e, pasiekti sėkmės. Taip pat raginu Jūs pažversti į globalinį aspektą. Pirmininkė, toliau ponas Artuk vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti ponui Timermansui už visas jūsų pastangas pastarosiomis savaitėmis ir pasinaudoti galimybę kolegos ir paraginti visus mus pasiekime, kad šis žalesis Europos kursas taptų naujuoju žaliuoju kursu. Pažvelkime į praeitį. 1930-aisiais naujasis JAV susitarimas bei kiti kiti su ekonominė politika susiję susitarimai padėjo sukurti darbo vietų, e, užtikrino augimą ir padidino ir užtikrino didesnę lygybę. To turi pasiekti ir mūsų susitarimas. Pavyzdžiui, e, akumuliatorių gamybos pramonė, vandenilių paremtos technologijos turi būti ambicingesnės. Reikia daugiau investicijų iš laikinės technologijas, taip pat į transporto energetikos sritis, e, dideliuose miestuose ir mažose kaimuose. Turėtume eiti visi draugė link šio tikslo. Ir dar kartą ačiū, ponė Timermansai. Ačiū vienai minutiai, ponas Deivis. Ponė pirmininkė, ponia e, vicepirmininkė Timermansai, sunku e, užakcentuoti, kaip svarbu, kad žalesis susitarimas būtų apibrieštas melinai. Mes turime puoselėti vandenynus, mes išvėjojame išteklius savo jūros ir paliekame e, bioįvairovę neapsaugotą. Daugybė nemažai pagaunamo, ž, ištraukiamo žuvies laimiko išmetama, nereikalingo išmetama atgal į jūrą. Turime remtis jau e, pasiektais laimėjimais, galime atkurti e, bioįvairovę bangose ir užtikrinti mūsų žvejybos pramonės tvarę ateitį. Jeigu akcentuosime tvarumą, galėsime sėkmingai dėrėtis pasauliniu mastu, skleisdami tinkamą pasaul... globalinę vandeninų valdyseną. Taigi, ponė vicepirmininkė, mūsų laukia daugybė mūšių. Šį mūšį mes galime laimėti. Nepraleiskite šios progos. Jūs turite galimybę pakeisti jūrų būklę ir uh, pasukti viską geresnien pusėn. Minutes, Ačiū pusantros minutės, ponas Buchet. Thank you. <coughs> Thank you, colleagues. You're more alert than I am. I do apologize. Kolegos, jūs e, budresni nei aš. Prieš tai žodis vienai minutį ponui Ninisto. Ačiū, ponė pirmininkė. Klimat konflikto netidėliotinė padėtis yra dabar ir žmonės gatvėse reikalauja skubių veiksmų. Būtent todėl vyksta šiandienos diskusijos. Aš noriu paploti komisijai. Esu dirbęs aplinkosaugos ministru ir parlamente ir aš pirmą kartą matau girdžiu, kad komisija pristato tokį ambicingą planą, tačiau platus ir ambicingas nebūtinai yra ryštingas, o jis turi būti ryštingas. Ir šiuo atžvilgiu ža, žalesis kursas yra dar tik pažadų programa. Ar komisija yra pasirengusi keisti 2030 tikslus ir pakelti juos iki 55 procentų, tai labiau atitiktų Paryžiaus klimato susitarimą. Ar esate pasirengę e, esminį apivartinių taršos leidimų sistemos reformai? E, ar esate pasirengę nustatyti aukštesnius energijos naudojimus? naudojimo našumo reikalavimus. 75 procentai iš metalų yra iš energijos sektoriaus. Todėl turime skubiai vykdyti energetikos sektoriaus pertvarką. Mes reikalaujame ryštingų veiksmų ir norime, kad jie būtų gyvendinami dabar. Ačiū, sėkmės. Dabar pusantros minutės, ponas Buchait. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbimi kolegos, Europos žalesis kursas e, buvo pristatytas pristatant tris pažadus, tai yra mažinti taršą, kurti darbo vietas ir pagerinti darbo gyvenimo kokybę. Mažinti taršą yra garbingas siekis, tačiau e, tokiu būdu mes nesustabdysime klimato kaitos, nes tik už 10 procentų pasaulio taršos ES yra atsakinga. 300 naujų anglimi kūrenamų jėgainių, kurios pradės veikti Kinijoje, niekais pavers mūsų taršos mažinimo pastangas. Ar šaliasis kursas tikrai pastarnaus kovai su klimato kaita? šį klausimą atsakyti niekas e, negali, o kad e, mūsų piliečiai e, dėl to patirs didesnį naštą, niekas to nebejoja. Ir taip pat tai labai neigiamai atsilieps Vokietijos ir Europos automobilių gamintams. Pavyzdžiui, iki 20 metų Audi gamikla mano rinkimo apygardoje ketina darbo vietų skaičių sumažinti 9,5 tūkstančio žaliojų kursų jau iš posėdžio išėjusi komisijos pirmininkė, e, kaišė mums nemažai pagalių į ratus. Mums reikia aiškių sąlygų e, bendrų ekonomikos veikimo sąlygų, planavimo, užtikrintumo, o ne žaliojo kurso. Taip pat mums reikia iš tiesų laikytis pažadų susijusių su uh, E, naudojamų technologijų nešališkumu gaminant transporto priemonės. Pane komisijos pirmininkė, e, leiskite mūsų įmonėms laisvai priimti sprendimus savarankiškai. Pans Fjokė. Pone vicepirmininkė Maginės ir e, gerbiama jau išvykusi komisijos pirmininkė von der Leyen, aš Tikiuosi, kad tai netaps įpročių, kuomet komisijos pirmininkė e, manys galinti nesiklausyti demokratiškai išrinkto parlamento narių pasisakymų. Ačiū, bičiuliai. Aš 110 procentų remiu žalį kursą, tačiau aš turiu du rimtus reikalavimus komisijos pirmininkai. Pirmasis, priverskite JAF, Indiją ir Kiniją žengti mūsų keliu. Priešingų atveju mūsų naujasis žalėsis kursas bus nieko nevertas ir netgi kontraproduktyvus. Ir antrasis reikalavimas - pasinaudokite operatyvaus planavimo priemonėmis e, ir siekdami tikslų. E, pirmiausiai atsižvelkite į mūsų pramonės verslo interesus, nes mes norim, kad darbo vietos būtų perkeltos į e, Turkiją, JAF ar Kiniją. Ponas Botanga, dabar pusantros minutės. Ačiū, jūs kalbate apie E, e, e, permainas, tačiau turbūt prisimenate Ližet atveju, kur Ližet pradėjo dirbti 15 metų amžiaus, o dabar gauna labai menką pensiją. Jūs tarpu siūlote dabar didinti taršos mokestį ir būtent prieš taršos mokestį, tiksliau prieš papildomą degalų apmokestinamą protestuoja geltonosios lėmenės Prancūzijoje. Šiuo metu 125 milijonai europiečių nesugeba e, užsitikrinti orių gyvenimo sąlygų, apsimokėti e, šildymo ir elektros energijos sąskaitas. Taip pat aš manau, kad jūs e, nuvils ir Apolin pavyzdys, tai yra studentė, kuri kiekvieną savaitę reikalauja radikalių permainų <clears throat> ir mato, kad Yra daug gražių žodžių pasakoma, e, tačiau ne, e, neatsisakoma tos e, taupimo politikos ir logikos ir nereformuojama apivartinių taršos leidimų priekybos sistema. Mikolau Lavanas dabar kalbės vieną minutę. Mes matome, kad vyksta nuožmy kova tarp imperializmo, da, de E, imperialistų, JAV, Kinijos, Rusijos ir šis žalesis kursas yra tiesiog puikus pretekstas mums dar daugiau pinigų pažerti e, tiems stambiems e, gamintojams, kurie teršia orą Iki 2030 metų tie teršėjai gaus iki, šim, iki 10 trilijonų eurų, tačiau mokės už visą tai skurstantis šeimos, vaikai. Mes da, eksportuojame de, de, gaminius, kurie pagaminti taršint orą, kartu de, importuojame į kitas šalis savo šiukšlės ir atliekas. Mes tik tai naikiname de, aplinką. Kaipgi galima būtų susta, pakeisti situaciją? Reikia tik tai e, centri, e, e, centrinių būdų valdomos ekonomikos. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti teisingumą. Centros mintės, ponė Monsera, ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu Europa taps lyderė šiandien kovoje su klimato kaita pasaulyje, tai bus APP e partijos dėka Junkeris ir Kanjėti Paryžiaus klimato sustarimas. Tačiau tuo negalime tenkintis. Turime reikalauti, e, kad visi pasaulio regionai siektų prilikti mūsų užmojams turime skleisti gerojo, gerosios valdysenos pavyzdžius pasaulyje. Europa turi pasauliui parodyti, kad reikia stoti į kovą su klimato kaita. Geriausia tai daryti e, pas, pasirink, sekant e, Ursulos von der Leyen e, vadovavimu. Radikalus dešinieniai radikal, radikaliųjų kairiųjų isterika nieko nepadarys. Reikia e, disciplinos atsakomybės ir siekti, kad niekas nepaliktų nuo šalyje. Kova su klimato kaita visada turi eiti lygiai greta su ekonomikos augimu, geresnių darbo vietų kūrimu, produktyvių sektorių klėstėjimu, savarankiškai dirbantis gyvulinkystės ir ties e, ūkininkai, visi turi dalyvauti pertarkoje, kuriant žiedinę ekonomiką. Todėl turime suteikti jiems visas priemonės, visus finansinius, ekonominius, teisinius išteklius, užtikrinti reikalingus mokymus, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Noriu nusiųsti žinę jaunimui, tai yra pasaulio ateitis. Geriausias jūsų sąjungininkas - Europos liaudės partija, lojalus sąjungininkas, kuris rūpinsis jūsų galimybėmis ir planeta, nes mes, mūsų partija visada pasisakėme už, e, didžiuos, už didžiasias pertvarkas ir buvome jų priekyje. Dėkuoju, toliau kalbės ponia Fridson. Ačiū, ponė pirmininkė. Vicepirmininkė Timirmans, ką tik grįžau iš Madrido, kuriame deramasi dėl mūsų ateities. Norėčiau, kad ES ir visa Europa taptų pirmuoju visiškai netaršiu kontinentu pasaulyje. Tam reikia daug politinio vadovavimo drąsos vietos regioninių nacionalinių lygmenių, taip pat ir Europos parlamente. Saldemokratai norėtų e, prisimti lyderių vaidmenį šioje srityje, skatindami ekonominės ekologinės permanas, kurios kartu būtų ir teisingos, ir sąžiningos visiems lygios. Suomijoje, Švedijoje yra primti atitinkami įstatymai, neseniai taip pat ir Danijoje buvo patvirtintas labai plačių užmojų kovos su klimato kaita įstatymas. Reikia, kad ES tą padarytų. Žaliosios inovacijos, e, žaliosios darbo vietos, būtent tai turėtų tapti mūsų pagrindiniu tikslu. Žaliosios kursas reiškia ateitį mūsų vaikams ir anūkams. Pone Čech, vieną minutę dabar. Labai dėkoju ir dėkoju Jums už daug žadantį komisijos pareiškimą. Atrodo, kad e, po to, kai buvo taip laik, ilgai nepaisoma e, jaunimo raginimų kažką keisti, pagaliau buvo nuspręsta imtis veiksmų. Ir aš tikiuosi, kad e, visi jūsų pažadai taps tikrais teisės aktais, nes iš tikrųjų kelias mūsų laukia dar labai ilgas ir jis nebus lengvas. Jei komisija yra pasiruošusi juo žengti, tai galiu pasakyti, kad šis parlamentas tikrai yra tam pasiruošęs, bet aš dabar žvelgiu į tarybą. Ar taryba yra tam pasiruošusi? Nežinome, kad dar trys valstybės narės blokuoja tikslą užtikrinti, kad mūsų ekonomika būtų neutrali klimatui iki 2050 metų ir tarptų šalių yra mano šalis. Mes turime dirbti skub, greičiau. Ir tikiuosi, kad mūsų ketinimai dėl užtikrinti neutralumą klimatui netaps e, politinių ambicijų e, įkaitų. Ir mes sukursime šviesę ateitį visiems. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Gygal, toliau. Ačiū šiandien. Aš e, džiaugiuosi, būdamas europiečių, ši diena tikrai yra džiugi diena, nes E, kartu su klimato kaitos konferencija e, pristatoma ir ambicinga komisijos programa. E, rimta kova su klimato kaita yra būtina prielaida konkurencingumui, stiprinti naujoms darbo vietoms, kurti, o ne priešingai. Neturėtume leisti, kad mūsų stabdytų tie, kurie žvelgia į vakarykščią dieną. Kalbama, kad e, ši darbo atvarkė nėra pakankamai socialiai orientuota. Taip, mums reikia reformuoti savo energijos vartojimo sistemą, reikia naujų mokesčių, tačiau pajamos iš šių mokesčių turi būti išmokėtos kiekvienam piliečiui, vos ne asmeniškai, nes priešingų atveju žmonės mūsų neparems. Jūs pasiūlyme mes pasigendame tos socialinės dimensijos, o šiaip jūsų pasiūlymus stebėsime labai konstruktyviai, norime konkrečių permainų žemės ūkio, chemijos politikoje, kitose sritise, tačiau jūs pasirinkta kryptis yra tinkama, dabar reikia visiems imti veikti bendrai. Mišel Žiovan dvi minutės kalbės. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, laba diena. Mes gyvename nepaprastai, išgyvename nepaprastai svarbę akimirką, nes panašu, kad da, da, Priimdami visus ekonominius politinius sprendimus mes turime priiminėtis išvaldami į aplinkosaugą. Ir nepamirškime, kad klimato kaita nėra vienintelė problema. E, taršiama e, jis yra mūsų dirbožėmis, oras e, da, da, ir jūros. Ir ta, prie to labai prisideda tarptautinė tarp, laisvos prekybos susitarimai. Ir nepamirškime, kad kad žmonijos išsaugomas yra svarbesnis e, tikslas nei biologinis įvairovės išsaugojimas. Ir nepamirškime, kad tik tai tie žmonės, kurie gyvena savo žemėje, da, gali da, e, priimti tokius sprendimus. Ir tik da, e, tos šalis, kurios iš tikrųjų išreiškia savo žmonių valią, turi teisę priimti tokius sprendimus. Ir tik tai taip mes galėsime užtikrinti, kad, mūsų, kad palik, mes paliksime gražesnį, šviesesnę planetą ateities kartoms. Ir mes turime nepamiršti iš tai, ko. Pirmiausia, de, nepamirškime, kad teisės aktai neturėtų pakengti mažoms vidurinėms įmonėms, kurios skatina de, e, mūsų ekonomikos augimą. Tai ir neturime de, a, a, a, skatinti tarptautinių didelių korporacijų. Taip pat e, antras svarbus dalykas - reikia, kad gyvenant tą žalį kursą nebūtų siekime viską suvienodinti, e, taip išnakinant mūsų tradicijas, e, mūsų papročius, dėl kurių mūsų visuomenės ir kultūros yra įvairios ir gražios. Ir dar vienas dalykas - branduolinė energetika brandolinės energetikos naudojimas civiliniais ir kariniais tikslais yra tarpusavį susiję dalykai. Ir brandolinė energetika užtikrins Prancūzijos nepriklausomybę ateityje. Ir mums e, reikia, ponai ir ponės, užtikrinti, kad e, mes e, paverstume tai, kas yra būtina, patrauklių tikslų. Tikiuosi, kad to ir sieksime. Ačiū vicepirmininkė. Mums reikia imtis veiksmų siekiant užtikrinti savo ateitį, tačiau šiandien mums reikia konkrečių e, įgyvendinamų finansuojamų sprendimų. Reikia pasitelkti taip pat ir e, inovacijas. Jūs pristatėte integruotą planą, kuris apriepia taip pat ekonomiką, verslą kitus suinteresuotus subjektus, tačiau trūksta finansinio pagrindo konkrečių aiškių finansinių skaičių. Tokiu būdu pristatydami savo planą jūs rizikuojate dviejokai, dviejopai. Viena vertus e, tas planas gali tapti neįgyvendinamas ir kartu jūs galite siekdami įgyvendindami ir neįgyvendindami prarasti piliečių pasitikėjimą. Pabaigai noriu pasakyti, kad Europa atsakinga tik už 10 procentų taršos, dažnai tai yra pamirštama. Jūs būsite geopolitinio masto komisija, taigi e, priimkite tai kaip vieną iš savo geopolitinių užduočių. Vieną minutę dabar kalbės ponas. Gijongoši. Ačiū, pana pirmininkė. E, džiaugiuosi matydamas, kad e, naujos komisijos vienu svarbiausių prioritėtų E, yra ekologinės permainos ir aš džiaugiuosi, galėjom dalyvauti šioje diskusijoje. Be abejonės Europa šioje diskusijoje privalo imtis lyderės vaidmens viso pasaulio mastu, užsibriežti plačių žmonių tikslus, tačiau jie privalo išlikti įgyvendinami, realistiniai, pamatuojami ir ne iki 50-ųjų, o žymiai anksčiau, galbūt e, dešimtmečio pabaigoje Aš norėčiau pamatyti tam tikrus tarpinius tikslus, už kurios ši komisija galėtų prisijimti atsakomybę. Taip pat reikia pasakyti, kad išvaistėme ilgiau nei dešimtmetį, kuomet pasaulio e, finansų rinkose buvo e, pakankamai finansinių išteklių, kad jas galėtume panaudoti operatyvinės veiklos tikslų įgyvendinimu. Todėl privalome subrėžti šios tikslus ir patvirtinti programas ir investicijas jų įgyvendinimui. Ačiū dabar poslins vieną minutę kalbės ponė pirmininkė. Pone posvice pirmininkė, mėly kolegos, galime šiandien didžiuotis, nes šiandien pristatome plačių užmojų veiksmų planą siekiant iki 500 metų Europą paversti visiškai netaršia, tačiau planavimo Užtikrintumas yra būtina sąlyga e, visiems sektoriams, siekiant išlaikyti lyderės, lyderių vaidmens, vaidmenis visame pasaulyje. Tai svarbu ne tik mažinti taršą, tačiau e, pasinaudoti ir CO2 e, surinkimo ir saugojimo potencialu, todėl aš e, labai palankiai vertinu pasiūlymus susijusius su mišku ir žemės ūkiu. Žemės ūkis e, tikrai gali ženkliai prisidėti prie problemos sprendimo. E, ir nėra tokiu dideliu mastu problema sukelianti sritis. Taip pat noriu pabrėžti, kad reikia atsargiai priminėti sprendimus susijusius su augalų apsaugos priemonių naudojimu ir draudimu. Pone Bonafi, ačiū, pone pirmininkė, pone pirmininkė. Timermansai, socialistų ir demokratų frakcijos nariai šiandien grįžo iš Madrido, kur dalyvavo COP25 konferencijoje dėl klimato kaitos. Visų akis yra nukreiptos į mus, į mus žiūri ne tik jaunoji karta, kuri visame pasaulyje rengia demonstracijas už e, švaresnę planetą. Į mūsų naują žalį kursą žvelgia taip pat ir verslo atstovai e, spėliodami, kaip jis atsilieps jų konkurencingumui. Cipirmininkas Timirmansas yra ištingai nusiteikęs įgyvendinti su žiedinė ekonomika susijusius planus ir mes jo pasitikime, tačiau nors kreipti dėmesį į du aspektus. Pirmiausiai, į išteklių naudojimą, jeigu norime e, mažiau taršios pramonės, reikia pasinaudoti taip pat ir galimybėmis investuoti į E, saulės energetika, vėjo energetika, numatyti atitinkamą finansavimo planą. Pirmininkė nutraukė kalbėti, ponai Fedelį žodžiu. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Šis žalesis susitarimas galėtų tapti naujo ekonominio ciklo pradžia Europoje. Jeigu viskas bus tvarkoma tinkamai ir jeigu dirbsime drauge, galime sukurti naujas darbo vietas, nauja, naujas pramonės rytis, naujas technologijas. Tai būtų naujos epochos, žalios epochos pradžia, kai e, prie iškas įprastiniais šaltiniais grindžiamos ekonomikos perėmą prie, prie žaliosios. Tačiau dokumente pasigendu skyriaus skirto bioekonomikai. Tai yra didžiulė galimybė taip pat pereiti nuo cheminėmis medžiagomis, iškastinėmis medžiagomis e, grindžiamų veiklų prie naujoviškų technologijų ir tai atneštų reikalingą Europos ekonomikos e, postumį. E, šis pasiūlymas išplės, išaugins ekonomiką bei pramonės rytį. Ir jeigu tinkamai viską darysime, tapsime pasauliniais lyderiais, pademonstruosime, kad šio laikinę ekonomiką įmanoma e, sukurti laikantis. E, e fizikos ir e, biologinių principų nustatytų gamtos. Are... Pone Philips, visame pasaulyje e, milijonai žmonių mobilizuojasi, dažniausiai jaunimas yra į gatves protestuodami dėl klimato kaitos. Ir todėl komisija E, seka mūsų pavyzdžių ir dabar jau kalba apie ekologiškus veiksmus. Svarbu, kad viskas ir praktiškai būtų žalia, nes žalias susitarimas yra nieko nauja, bet dar ne per vėlų. Komisijos vicepirmininkė Timmermans, jūs turite galimybę atremti tris krizės iškilusias Europai - neligybės, demokratijos krizę bei klimato krizę autentiškas žalesis susitarimas ir kyla iš šių iššūkių. Tai galimybė e, dirbti su visais, patraukti ir nusivesti visus šiuo e, keliu. Taip pat tai turi padėti pakelti gyvenimo lygį, e, kurti naujas darbo vietas. Turėjo tik dešimtį metų pasipriešinti baisiausiai klimato kriziai. Tačiau šis žalės susitarimas neturi būti naujas žalėsis nusiplovimas. Tai turi būti nauja realybė, kurios nori Europos piliečiai. Po, Ponas Rauland, ačiū ponė Maginės. Es klimato politika žlugo, e, dėl jos labai sukilo energijos kainos. Amerikoje energijos kaštai 80 procentų žemesni nei Europoje. Net, neatsitiktinai JAF išgyvena pramonės renesansą Europos sąskaitą. E, dėl šios politikos Europoje e, plinta įdingos iniciatyvos, vėjo jėgainės žudo migruojančius paukščius ramščius. E, finansuojami kapitalistai, stambus pramoniniai kompleksai, kurie turi savo lobistus įsitvirtinus čia Briuselėje. Tai buvo idiotiškas ir vaidmainiškas e, persitvarkymas. Pavyzdžiui, E, naudojam, naudojama mediena atvežta iš Luizijanos ir įdeginama Junktinėje karalystėje. Už tokius veiksmus moka e, Junktinės karalystės mokesčių mokėtojai. Tai turčių finansavimas. Naujasis Europos komisijos kursas reikš masinę e, pramonės masinį naikinimą. Ponas Tobė, vienai minutį. Ačiū, pana pirmininkė. E, Švedijos moderatai palankiai vertina žaliai kursą, labai svarbu Europai didinti savo užmojus kovojant su klimato kaita, tačiau labai e, svarbus yra konkretus veiksmai, jeigu e, Iš tiesų rimtai svarstome galimybę numatyti perinamai laikotarpį iškastinio kūro naudojimui, tai e, sti per tą laiką turime ženkliai padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir e, taip pat mums reikia pasinaudoti brandalinę energetiką, e, kuri yra netarši ir neišskiria į aplinką anglies dioksido. Tai yra labai svarbi priemonė siekiant e, mūsų užsibriežtų kovos su klimato kaita tikslų. Mūsų politika turi būti glaudžiai susijusius ekonomikos ir gerovės didinimu. Ir tik tokiu būdu mes užsitikrinsime e, Europos žmonių parmą ir tapsime pavyzdžių kitiems. Ačiū dabar e, Fernandes. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė, daug laiko neskirsiu padėkoms komisijai iš pastarų savaičių darbą, bet noriu užduoti vieną klausimą. Uh, apie tai, kas atkaipė mano, į ką atkaipiau dėmesį. Finansavimo planas visos tos naujos darbo atvarkės kol kas yra neaiškus. Man atrodo, aiškiai išvardinti poreikiai, tačiau yra iškilę labai konkretus iššūkiai. Norėčiau pakalbėti apie e, galimybę užtikrinti mokestį už tai, kokį kiek CO2 įvežama su įvairiomis prekiamis. Šiuo metu CO2 yra išvežamas iš mūsų žemyno, tačiau turime tai pakeisti artimiausiais metais. Ir taip pat teigiama, kad yra tam tikra rizika, kad CO2 kiekis gali išaukti, dėl to ir kai e, tas, tai bus pastebėta, tuomet ir bus imtasi priemonių. Tačiau imtis priemonių reikia dabar. Komisijos nariai, jūs paminėjote du man labai svarbius aspektus. Pirmiausiai džiaugiuosi, kad uh, pristatėte naują miškų ūkio strategiją, tačiau dėja nerima man kelia tik e, tie aspektai, kurie susiję vien tik tai su siekiu atsodinti miškus. Šios aspektus dar reikės išsamei aptarti. Naujoji miškų ūkio strategija taip pat e, turi atsižvelgti ir į daugia funkcinę miškų paskirtį. Antras dalykas nuo šakės ant šakutės, tas principas. E, kol kas mes pasigendame konkrečių pasiūlymų, kaip numatytas prievalės e, ūkininkai praktiškai turėtų įgyvendinti. Pasigendame taip pat ir tolimesnių žingsnių ir veiksmų tiekimo grandinėje, nes svarbu yra ne tik gamyba, tačiau taip pat ir perdirbimas bei importas. Taigi tas kelias link šakutės dar e, turėtų būti šiek tiek palygintas komisijos nari. Ačiū ponas Kaf Pone Vandelen, pone Timmermans, šiandien jūs žengėte svarbų žingsnį pristatydami Europos žalį į kursą. Mes džiaugiamės, kad jūs žengėte tą žingsnį, jo kuris laikas jau laukiame. Kai kas sako, kad klimato mažinimo veiksmai labai daug kainuoja. Jie sako, neskubėkite, neribokite mūsų laisvės. Jūs turėtumėt pakilti virštų visų pareiškimų, nes jūs negalite įkainuoti žemės. E, negalime pasakyti, kiek tai kainuoja kainuos mūsų vaikinams. 140 d, e, milijonų žmonių gyvena būstuose, kurios, e, kuris netinkamas ir žmonėms gyventi. Mes norime tokios strategijos, kuri padėtų mums įveikti skurdą, įveikti tą, tą uh, uh, užburtųjį ratą. Uh, Mes norime atsisakyti iškasinio kūro, mes norime skatinti ir, ir, e, e, nu, atsinaujančios energetikos išteklius, kad mūsų planeta būtų saugesnė. Ir Jūs taip pat, e, komisarė, turėtume susitikti su dešimties svarbiausių oro bendrovių vadovais. Kodėl jie nemoka už tai, kad teršia orą? Kalbėtos nutra, nutraukiamas pirmininkas, toliau ponia Damato. Šiandien vyksta neįlinis plenarnis posėdis ir jūs iš karto pasakėte, kad mes turime ateiti, tačiau pirmin, komisijos pirmininkė beveik iš karto da, po savo pasisakymo išėjo iš salės. Ir tai mane tikrai labai neramina. Reikia pasakyti, kad tikimės, kad tai, kas buvo pasakyta, neliks vien pažadais. Pone komisijos vicepirmininkė, mes negalime da, e, negirdėti tų žmonių, kurie nori da, sveikai valgyti, gyventi švarioje aplinkoje, mokytis e, tinkamose mokyklose, važinėti švariu transportu. Tai ir tinkamai reikia viską pasirink, pasirinkti. Ir tikro revoliucija turi prasidėti da, nuo mūsų. Ir negalime leisti, kad būtų bandoma tą revoliuciją gyvendinti bet kokią kainą. Ir mums reikia taip pat, kad būtų atsisakyta taršių energijos rūšių, du, du, naftos ir dujų. Ir nepamirškime taip pat ir apie plieno pramonę. Žmon, žmonėms reikia konkrečių atsakymų, o ne vien pareiškimų ir šūkių. Pirmgina traukia kalbėtojo telefonas Buzek. Visos es valstybės narės pasirašė Paryžiaus susitarimą. Todėl uh, akivaizdi yra žal, parama žaliajam kursui ir siekiu iki 50 metų tapti visiškai netaršių kontinentų. Mums čia svarbu ne tik kova su klimato kaita, tačiau taip pat švarus oras, švarus vandeninai. Šaliasis kursas turi visam pasauliu parodyti, kad galima šių tikslų siekti vystant ekonomiką kuriant naujas darbo vietas, tam, kad e, šių tikslų pasiektume, pirmiausiai visi e, turime laikytis saiko pirmajame šios programos įgyvenimo etape iki 30 metų ir taip pat e, parengti labai išsamų poveikio vertinimą, kad būtų galima atsakyti į daugelį kylančių klausimų ir užtikrinti technologijų naudojimo neutralumą. Taip pat atsižvelgti į esminius skirtumus tarp atskirų ES regionų įgyven... E, programos įgyvenimo pradžioje. Todėl mums reikalingas teisingos pertvarkos fondas, kurio lėšos pirmiausiai būtų naudojamos kalnakasybos regionuose.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 Taip, iš tikrųjų, ponas Nika pirmiausia. Domnule viceprezidente Timermans, vă felicit uh, pentru ceea ce ați prezentat. Ačiū. Pone vicepirmininkė Timermansai, sveikinimai uh, su pristatytų konkrečių pasiūlymų rinkiniu, kuris teikia mums daug vilties e, dėl Europos ateities ir Europos piliečių ateities. Pasakėte svarbių dalykų dėl to, kad visos valstybės, visi žmonės ir visi regionai turi susilaukti paramos. Niekas neturi būti paliktas nuo šalyje. Norėčiau, kad peržiūrėtumėte Teisingos pertvarkos fondą, kuris buvo pristatytas praeitą savaitę, nes ten pristatoma, kad Rumunijai tikslų pasiekimas iki 2030-ųjų kainuos 40 procentų BVP, reikės išleisti beveik 80 milijardų eurų iki 2030-ųjų beveik po 8 milijardus eurų per metus. Tai labai didelė suma. Mums reikia pasirūpinti e, kasybą grindžiamais regionais, kur gyvena daug žmonių. Tai reikš didelės išlaidas. Mums taip pat reikia energinio saugumo. Tikiuosi, kad jūs e, dalyvausite bei Europos komisija dalyvaus padedant mums pasiekti 2030 tikslų. Ačiū toliau, ponė Rodrygės. Ačiū pirmininkė pirmasis komisijos pasirodymas ir pristatomas žalesis susitarimas. Tai simbolis apie tai, kokie yra komisijos prioritetai. Ir mano frakcija yra e, dėkinga už tai. Pristatyti reikalingi plataus užmojo tikslai. Pirmasis klimato teisės aktas, kuris sustiprintas mūsų siekius, iki 2050-ųjų siekti mūsų tikslų, aplinkos apsauga taip pat. E, pramonės keitimas e, bei ūkininkų įtrauktis į naujovišką e, žų politiką. Tai tikras rimtas iššūkis ir šis žalės susitarimas tai tikra nauja augimo e, strategijai Europai. Žinios, inovacijos ir technologijos turi būti žalios, bei taip pat reikia kurti da, naujas darbo vietas ir atverti naujas galimybės mūsų įmonėms. Šis, ši pertvarka turi būti socialiai teisinga, atsakinga, lygi e, ir mūsų frakcija tikrai šiuos žingsnius parems. Ačiū. Toliau ponė Dekastijo. Ačiū ponė. Pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė Timmermansai, nėra abejonių dėl to, kad kova su pasauliniu klimato atšilimu nebegali laukti. Tačiau negalima toliau apgaudinėti e, reikia akcentuoti ir Europos pramonės strategijos svarbą. Tai reikal, ta, reikalinga ir galimybė e, taikyti inovatoriškas technologijas, mažinti teršalus ir išlikti konkurencingiams pasauliniu mastu. Tai reiškia, kad reikia akcentuoti inovacijas ir daryti tai ryštingai, užtikrinti lygias galimybės visiems ir galimybę mažinti teršalus. Visa tai turi virsti labai konkrečiais tikslais ir didžiulėmis pastangomis teikti paskatas ir finansuoti technologinės inovacijas. Yra pamatinė reikalinga programa. Be abejo, nes Madride bus priimti valtyb, valstybių susitarimai, tačiau mes tur, čia turime priimti sprendimą dėl kitos bi, biudžeto programos, dėl kitos inovacijų, dėl kito inovacijų bi, programos biudžeto. Turime ryštingai atremti klimato kaitos iššūkį, tačiau reikia eiti priekin ir neapgaudinėti nieko. Ačiū. Thank you, Madam Marcus, for one minute. Pone Markės. Obrigada, viceprezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat ir komisijos vicepirmininkui, ponui Timmermans. Europos žaliasis kursas turėtų būti e, nepaprastai e, ambicingas. Jis turi užtikrinti ir e, teisingą pertvarką ir darnų augimą Europai. Bet tas e, kursas bus patikimas tik tuo metu, jei jis bus deramai finansuojamas. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir aš manau, kad Europos centrinės bankas gali suvadinti svarbu vaidmenį. Taip pat reikia nepamiršti ir daugiametės finansinės programos. Ta, rytoj taryboje bus nagrinėjimas šis dokumentas ir jie, man rodo, tie skaičiai yra nepriimtini. Paklausykime, ką sako mūsų politiniai vadovai. Jei mes iš tikrųjų norime da, uh, įveikti klimato kaitą, turime skirti tam deramą biudžetą. Ir visi turime prie to prisidėti. Visos valstybės narės, be jokių išimčių, turi paremti teisingą pertvarką ir turi prie to prie jos prisidėti. Man žautima, ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos narė, visiškai esu tikras, kad turime imtis veiksmų, kovodami su klimato kaita kaita, tačiau negalime tų veiksmų e, patikėti vienam sektoriu ar kokiai nors vienai šaliai, reikia veiksmų imtis ES mastu ir viso pasaulio e, mastu, nes žmonės tik kartu gali ką nors nuveikti, tačiau e, turime šio reikalo ir šio iššūkio imtis rimtai. Taigi mastas čia yra turbūt svarbiausias aspektas ir mūsų veiksmai bus nieko verti, jeigu įstums mūsų ekonomiką į recesiją. Mes turime vadovautis e, realizmu, ne idealizmu ir sveika valstietiška išmintimi. Mes turime pasitelkti jau veikiančias priemonės, pavyzdžiui, taršos leidimų priekybos sistemą. Mes turime pasinaudoti taip pat ir ES dydžio teikiamais privalumais. Ir nesvarbu, ar mums tai patinka ar ne, tačiau negalime savo leisti prabangos atsisakyti tam tikrų technologijų, pavyzdžiui, brandolinės energetikos, remdamėsi vien tik tai savo nuojautą, pons bušoj. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Klimato kaita yra vienas iš rimčiausių iššūkių, su kuriuo šiuo metu susidurėme ir jo poveikis visame pasaulyje yra aiškiai juntamas, ženkliai keičia mūsų visuomenį. Aš manau, kad turime siekti atremti šios iššūkius ir esu ryštingai nusiteikęs, nes savo indėlį siekiant ambicinkovo su klimato kaita tikslų ir vykdant uh, e, nuseklę uh, e, pramonės politiką ir, ir užtikrinant uh, energijos išteklių tiekimo saugumą ES. Mes privalom pirmiausiai taupiau naudoti energijos išteklius, e, e, pagreitinti naujų e, taupių ekologiškų technologijų naudojimą, integruoti vieningą ir sukurti energetikos rinką. Taip pat turime dėkti inovacijas ir skaitmeninti kovos su klimato kaita priemonės. Tokiu būdu e, išlaikysime ekonomikos augimą. Pone Vambrent, vieną minutę kalbės. Ačiū, pone pirmininkė. E, mokslininkai e, jau savo darbą seniai atliko, jaunimas šį klausimą traukė mūsų politinę darbo atvarkį, dabar turime naująjį žalį kursą. Mums e, šis kursas reiškia ne vien tik tai aplinkosauginę programą, e, siekiant kovoti su klimato kaita, tai yra Europinė programa skirta busimiems dešimtmečiams ir ši programa yra susijusi su rimtomis didelio masto investicijomis ir ji turi potencialą stumti į priekį visos Europos piliečius. Įsivaizduokime, kaip būtų gerai, jeigu visose miestuose ir savivaldybėse oras būtų švarus ir grinas ir kad e, arba e, būtų kūriamos naujos darbo vietos, kurios kompensuotų prarastas darbo vietas. Įsivaizduokime, kad reikėtų mažiau mokėti už e, energijos suvartojimą, daugiau investuojant į pastatų izolaciją. Ir tai yra esminiai aspektai ir esminės priemonės pagal naują žalį kursą. Ponas Lavačiak dabar kalbės, ponė pirmininkė. E, parlamento e, vicepirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Išnasis pasiūlymas e, grindžiamas konkrečiamis priemonėmis ir aš manau, kad visi jas greitų laikų pajaus. Svizuoju, kad jūs tikitės piliečių paramos, tačiau jūs turite piliečiams sakyti tiesą, taip pat ir apie jūsų siūlomų priemonių poveikį. Todėl ir norėčiau iš jūsų išgirsti, kad ketinama atlikti taip pat ir socialinio poveikio įvertinimą gyvendinant šią programą, nes e, ne kiekvieno regiono situacija yra vienoda. Mūsų regione yra e, labai daug kasyklų, e, anglės gavybos įmonių ir jiems, šiems regionams tikrai jūsų priemonės gali slėpti skaudžiai. To mes turime, turime apie tai atvirai kalbėti ir taip pat naudotis bendrą energetiką, kuri yra netarši. Ačiū kolegos už tai, kad. Uh, taikstote su mano griežtumu. <clears throat> Dar turiu vieną liūdną pranešimą. Baigsime posėdį 16 val. 10 minučių ir todėl, kai e, negalėsime jas pasakyti pagal procedūrą, prašau žodžios. Pone Tot žodis. Gerbimo ponė pirmininkė, gerbimas vicepirmininkė komisijos aukštai vertinu šiandien jūs pristatomą Europos žalį kursą, tai yra pirmoji galimybė užtikrinti mūsų visos e, planetos ir kontinento ateitį. Mes ieškome e, sprendimų kovojant su klimato kaitos iššūkiais, todėl aš pasisakau už tai, kad būtų skelbiama klimato nepaprastoji padėtis, siekdami iki 500 metų nedaryti visiškai jokio poveikio klimato kaitai. Mes privalome užtikrinti, kad papildomas sąnaudos nebūtų perkeltos ant piliečių pečių. Energijos išteklių kainos uh, neturėtų būti keliamos. Mums reikia išlaikyti technologinio neutralumo principą. Taip pat turime numatyti papildomą paramą skurdžiausiems es regionams. Reikia ne tik ambicingo žaliojo kurso, reikia atsižvelgti ir į valstybių narių poreikius, apsaugoti vartotojus ir išlaikyti es konkurencingumą. Ačiū uždėmesi, ačiū ponai Dekastro vieną minutę. Pone pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, ponė Tirmans, brangus Frans, mes e, e, esame susidūrę su kritinė da, da, padėtimi ir matome tą iš gavelinių nelaimių, kurios kenkia mūsų piliečiams ir ūkininkams. Mums reikia bendro, ba, koordinuoto atsako į šį da, e, iššūkį. Ir šiandien pristatytas žalėsis kursas yra puikus dokumentas, kuriuo prisimama mums tenkantį atsakomybę. Tačiau mūsų ūkininkai turėtų būti tikri, kad, kad tai, kas siūloma, gali būti įgyvendinta. Ir ūkininkams reikia skatinti tam, kad jie galėtų. Da, uh, kad jie galėtų prisidėti prie mūsų klimato kaitos mažinimo veiksmų. Tačiau, brangusis Fransa, valstybės narės galės renkti strategijas. Ir mes matome, kad vyksta rena, žemės ūkio politikos renacializacija. Ir aš manau, kad mums reikia tikrai bendros ES žemės ūkio politikos tam, kad galėtume įveikti šį iššūkį. Ponas Keli, toliau. Dėkoju, Norėčiau Jūs pasveikinti. Praėjo tik dešimt dienų, kai jūs pradėjote dirbti ir jau jūs pas mus atvykote ir pristatėte šį naują dokumentą. Aš pritariu viskam, ką pasakė komisijos pirmininkė ir aš esu pasiruošęs bendradarbiauti su ją tam, kad galima būtų pasiekti visus tuos tikslus. Pirmininkė Ursula Montelan žadėjo, kad niekas nebus paliktas nuo šaly, kad veiks teisingos pertvarkos mechanizmas ir aš tikiuosi, kad jis būtų kuo platesnės apriepties ir mes norėtume, kad jis būtų taikomas ir da, a, a, durpių deginimo gamykloms Airijoje ir anglijas deginimo gamykloms da, Lenkijoje. Ir paskutinis dalykas. Iki šiol mano šalis da, a, nedarė didelės pažangos. Tačiau ir jūs, ir aš, jūs, ponė pirmininkai, ir aš dabar pat esame pasiruošę daryti viską, kad mūsų šalis rodytų pavyzdį kitoms. Pone De Jungeris. Mes galime užtikrinti tvarumą tik tai atsižvelgdami visų interesus. Deja, šiandien paaiškėjo, kad kurios vyriausybės nenori šio tikslo siekti, jos šiuo metu uh, blokuoja e, teisės aktas skirtą ekologinėms investicijoms, o mes turime rasti pakankamai finansinių išteklių kad galėtume finansuoti e, tvarės ir e, socialiai teisingas permainas. Negalime dar labiau apsunkinti gyvenimo skurdžiausiems e, visuomenės sluoksniams. Turime kovoti su klimato skurdu, turime investuoti taip pat į naujas darbo vietas tiems darbuotojams, kurie jas praras dėl pramonėje vykdomų permainų. Todėl E, labai svarbu, kad šios dienos pristatymas taptų susitarimu, kuris iš tiesų leistų mums 50 metų pasiekti, kad ES taptų visiškai netarši, taptų pirmojų neutralaus poveikio klimatui žemynų. Ačiū. Pane Virkunen, vieną minutę kalbės. Arvoisa puhemies, tänään esitelty Green Deal. Ačiū, pana pirmininkė. Šis žalesis kursas reiškia mums krypti iki 50 metų pasiekti nulinį taršos lygį ir aš džiaugiuosi, kad rengiant šį pasiūlymą buvo atsižvelgiama taip pat ir į žiedinę ekonomiką, į biologinės įvairovės užsaugojimo būtinybę, prekybos politikos aspektus. Jeigu norime tapti visiškai netaršiais, privalome reformuoti savo pramonę ir visuomenė turi atsinaujinti, pasikeisti. Tai reiškia, kad būtina stiprinti inovacijas Europoje tam, kad mūsų pramonė galėtų šito išpešti naudos ir ateityje sustiprintume savo konkurencingumą. Kai kurios dalykus reikėtų įsigilinti išsameu, e, e, pavyzdžiui, muitų politiką arba apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Mums reikia kaip įmanoma didesnių mastų mažinti taršą, ponė Krell. Ačiū, papirmkė, mielas Francijai Timmermansai, klimato kaita yra vienas didžiausių iššūkių, su kurie šiuo metu susiduria Europa, žalės kursus galėtų tapti tinkamu atsaku į šį iššūkį. Sanglaudos politika yra vienas iš svarbiausių E, investicinių, vienas svarbiausių investicinių priemonių ES ir dabar e, ši priemonė naudojama kovant su klimato kaita, ateitie tai turėtų būti daroma dar intensyviau, rengiant pasiūlymus dėl busimosios sanglaudos politikos, tačiau mums reikia ir didesnės paramos iš valstybių narių, kurios šiuo metu laikosi dar pakankamai nuosaikios pozicijos, privalome užtikrinti finansavimą e, žalio kurso siekiams <clears throat> mums reikia ne mažiau pinigų, o priešingai daugiau reikia papildomų lėšų siekiant kovoti su klimato kaita, siekiant užtikrinti e, teisingą pertvarką. Į šią kovą turi įsitraukti ne tik komisija ir parlamentas, bet ir valstybės narės. Ačiū ponas Amaro, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ši energija, kuri šiandien buvo pristatyta, e, pademonstruota, turi gauti e, ir atinkamą finansinę paramą. Tam reikia numatyti ne tik naujus tikslus, tačiau taip pat ir naujus finansinius išteklius, taip pat pastelgti naujas technologijas. Reikia nepamiršti ir žmogiškųjų išteklių svarbos. Čia mūsų rūnė tik imtis veiksmų kovant su klimato kaita, tačiau taip pat ir turėti e, už ką ir ką valgyti, o tai bus įmanoma tik tuo atveju, kuomet ūkininkai, vyrai ir moteris kovojantis su uh, kaimo vietovių ištuštėjimu uh, turės tinkamas sąlygas savo darbui. Uh, Europos ūkininkai e, yra atsakingi už mūsų apsirūpinimo mastu saugumą, tačiau kartu jie gali prisidėti ir kovos su klimato kaita. Jie yra labai svarbi sudėdamoji šios dėlionės dalis. Honorevole Amaro. Pone Amaro. Oje. viceprezidente Timmerman. Al... Suteikime žodį komisijos vicepirmininkui ponui Timmermans. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, aš labai atidžiai klausiausi šios diskusijos. Ir pa, džiaugiuosi tuo, kad šis parlamentas da, taip aiškiai pritarė Europos žaliajam kursui. Tai yra puikiai pradžia to, kas bu, e, bus e, ilgų ir sudėtingų kelių. Mums reikia sutelkti visas mūsų institucijas tam, kad galėtume gyvendinti naują e, žalėjį kursą. Kągi galiu pasakyti čia šiandien? Aš norėčiau uh, pasveikė Integrietą Thunberg, nes The Times e, žurnalas ją paskelbė metų žmogumi. Aš manau, kad tai ženklas, kad e, šį kartą mūsų vaikai e, rodo mums kelią į priekį ir tai yra puiku. Sunku įsivaizduoti, ką nors gražesnio, kai jūsų vaikai jums rodo kelią. Bet tai nėra vienintelė priežastis, dėl kurios turime imtis veiksmų dabar. Turime veikti dabar, todėl kad to reikalauja faktai. Ir aš manau, kad jeigu jūs esate atsakingas Europos parlamento narys, jei jūs einate atsakingas pareigas Europos komisijoje, jei jūs esat pilietis, jei jūs uh, uh, esat, uh, turit vaikų, jūs negalite ignoruoti tų uh, faktų. Pažvelkite, kas vyksta Grenlandijoje, pažvelkite, kaip keičiasi mūsų klimatas, kaip uh, uh, plinta dykumos, kaip e, žmonės kenčia dėl klimato kaitos. Pažiūrėkite, kas, kaip nyksta mūsų biologinė įvairovė. Mes negalime sauliaisti visų tų faktų nematyti. Be to, šiuo metu vyksta ketvirtoji revoliu, pramoninė revoliucija, kuri pakeis mūsų ekonomiką, mūsų pramonę, ar tai mums patinka ar ne, ar mes imsimės kokiu nors veiksmu ar ne. Taigi mes šiandien turime surasti atsakymą iš tai kokį klausimą. Ar mes, europiečiai, norime valdyti šį, šios nepaprastai svarbius paradigmos pokyčius, ar mes tiesiog norime stebėti, kaip jie vyksta ir kaip viskam vadovauja kiti o mes tiesiog pasyviai stebėsime tai, kas vyksta ir leisime kitiems priimti svarbius sprendimus. Štai kokį klausimą turime atsakyti šiandien. Ir Europos žalėsis kursas yra veiksmų planas, kelio žemėlapis. Tai yra ištiesta ranka jums visiems - verslui, nevyriausybinės organizacijoms, profsąjungoms, piliečiams, miestams, regionams. Visus kviečiame prisijungti prie šios diskusijos apie tai, kaip mes pertvarkysime savo visuomenę, taip kad ji būtų teisingesnė, kad ji atspindėtų mums rūpimas vertybės. Ir turime tą daryti, todėl kad uh, motina žemė nebegali kesti mūsų veiksmų tūkstantmečiais žemė egzistavo be žmonių ir ji sugebės išgyventi be mūsų ir toliau. Ir mes turime užtikrinti, kad mūsų gyvensina dėrėtų su ta e, gamta, tam, kad ir mes galėtume da, da, išgyventi tūkstantmečiais. Štai ką turime pažadėti savo vaikams. Ir aš noriu sureaguoti į dar vieną pastabą, kad tai brangiai kainuos. Taip, kainuos brangiai, bet ar žinote, kiek mums kainuos, jeigu mes nieko nedarysime? Ta matome kiekvieną dieną. Buvo taip pat pasakyta, kad turime priimti teisingus sprendimus. Taip. Be abejo, būtent todėl kiekvienas Europos komisijos pasiūlymas bus įvertintas, bus atliktas jo poveikio vertinimas ir tas poveikio vertinimas bus nepaprastai svarbi mūsų atliekamos analizės dalis. Ir mes norime dirbti greitai ir nusekliai. Pavyzdžiui, mes norime iš, e, kuo skubiau įsiaiškinti kiek galima, kokio mažinimo galima siekti 2030 metų - 50 ar 55 procentai. Mes norime atlikti to pas, tokio pasiūlymo poveikio vertinimą ir norime, kad jis būtų jau paruoštas uh, iki kitų metų vasaros, tam, kad mes galėtume pasiruošti tinkamai COP26 konferencijai Aš da, ką tik lankiausi Madride ir beje ketinu po šios diskusijos tenai sugrįžti, kur aš pristatysiu mūsų žalę, žalį kursą. Mums reikia lyderystės. Kai kam neaišku, kągi dabar reikia daryti. Bet jei Europa rodės pavyzdį, tuomet kiti seks juo. Ir da, Ir man kitų š, pasaulio šalių vadovai sakė, taip, gera, gera mintis sukurti uh, uh, neutralaus poveikio klimato ekonomiką 2050 metų. Kinė sako, taip, me, jeigu jūs tą darysite, gal ir mes seksime jūsų pavyzdžių. Labai svarbu, kad šis parlamentas e, da, rodytų lyderystės pavyzdį ir įtikintų tarybą ir valstybių vyriausybių vadovus, kad reikia imtis teisingų veiksmų. Uh, Ir jei mums pavyks mūsų teisės aktuose įrašyti, kad iki 2050 metų Europa uh, turi, uh, turi būti neutralaus poveikio klimatui, mes tuomet galėsime žengti svarb, svarbų žingsnį į priekį. Galėsime kalbėti apie uh, emisijų mažinimą, apie da, priekybą apivartinės taršos leidimais, apie žiedinę ekonomiką, apie tai, kaip galima išsaugoti darbo vietas. Uh, Ir galiausiai noriu pasakyti dar vieną nepaprastai svarbų dalyką. Aš manau, kad didžiausia rizika yra susijusi su tuo, kad tie, kas labiausiai yra pažeidžiami klimato kaitos akivaizdoje, yra pažeidžiamiausi ir uh, uh, mūsų siūlomų sprendimų akivaizdoje. Ir reikia suprasti, kad tie uh, uh, žmonės pirmieji nukentės uh, nuo mūsų neveikimo. Ir būtent Todėl noriu pasakyti, kad jei šis žalėsis kursas nebus socialinio pobūdžio, jis negalės, negalės egzistuoti. Jei tas žalėsis regionas nepadės pažeidžiamiausiams regionams Europoje, tai yra ir kalnakasybos regionai ir kiti regionai, tuomet jis nieko nebus vertas. Mums reikia solidarumo su pažeidžiamiausiais asmenimis ir regionais, tam, kad galėtume užtikrinti, kad žalėsis kursas būtų būtų naudingas visiems mūsų piliečiams. Pone Delangė kalbėjo apie da, žmogaus nusileidimą ant menulėje ir aš norėčiau pačituoti Jeff Kay dainą. Jis sako, mes pasirinkome keliauti į menulį. Atsiprašau, mes pasir pasirinkome siekti klimato neutralumo iki 2050 metų ne todėl, kad tai yra lengva padaryti, bet todėl, kad tai yra sunku padaryti todėl kad tai padės mums geriausiai panaudoti ir sutelkti mūsų energiją ir įgūdžius. Tai yra iššūkis, kurį mes esame pasiruošę, į kurį esame pasiruošę reaguoti ir kovoje su kuriuo esame pasiruošę laimėti. Dėkoju komisijos vicepirinkui pono Timermans, dėkoju visiems, kas pasisakė per šią diskusiją. Baigiame nagrinėti šį klausimą balsuosime dėl e, parengto dokumento per sausio pirmąją plenarinę sesiją. Šio posėdžio protokolas bus e, pateiktas Europos parlamentui tvirtinti per kitą plenarinę sesiją. Dėkuoju visiems.